Jis pasisakys teisininkų vardu, taigi dar teks palaukti keletą minučių. qui mi c'era Cepedillo. Ok. We're getting started. Vamos a comenzar la... Taigi pradėsime. Pradėsime šiandienos posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Nebuvo uh, Negavome prašymų pakeisti, pakoreguoti darbo atvarkę. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, galime tvirtinti darbo atvarkę ir pereiti prie pirmojo esminio punkto. Kalba eina apie Europos apsaugos orderį. Mes kartu su moterų teisų lyčių lygybės komitetu. Surengėme posėdį moterų teisų lyčių lygybės komitetas sutiko dalyvauti ir tikslas yra aptarti tarybos pasiūlymą. Taigi dar trumpai norėčiau apibendrinti ir pristatyti situaciją. 12 valstybių narių patvirtino pasiūlymą dėl direktyvos, dėl Europos apsaugos orderio. Kalba eina apie tai, kad reikia pirmiausia skirti prioritetą nukentėjusiųjų apsaugai baudžiamojoje, baudžiamosios teisės rytyje tą turime padaryti visose ES valstybėse narėse. Iniciatyvos tikslas parengti tinkamus mechanizmus, kurių pagalba būtų galima pasirūpinti nukentėjusiais žmonėmis, kurie nukentėjo nuo lytinių nusikaltimų, būtinių nusikaltimų, kad jie būtų saugomi, ginami. Žinoma, kalba eina apie bet kokią nusikalstamą veiką, išpolius, e, grasinimą jau gyvybei arba kitokį nusikaltimą ir nepaisant kokioje valstybėje narėje yra tas asmo, jisai turi gauti tokią apsaugą. Nukentėjusiųjų apsauga, žinoma, yra čia esminis tikslas visoje Europos Sąjungoje teisingumo, laisvės ir saugumo srityje. Apie tai labai aiškiai kalbama ir Stokholmo programoje. Tai yra pakartota ir veiksmų plane. Veiksmų plane, kuris buvo parengtas tam, kad Stokholmo programa būtų sėkmingai gyvendinama. Šis pasiūlymas dėl direktyvos skirtas tam, kad būtų sukurti apsaugos mechanizmai, kuriais būtų galima pasinaudoti tiek toje valstybėje narėje, kur yra priimtas apsaugos orderis, arba bet kurioje kitoje valstybėje narėje, kur nuo būtinio, nusika, nuo būtinių nusikaltimų nukentėjęs, nuo lytinių nusikaltimų nusikentėjęs asmuo yra nuvykęs. <clears throat> Na, o politinis šio orderio, šio mechanizmo tikslas yra už, užsitikrinti plačią paramą valstybėse narėse ir ES institucijose. Buvo iš, iškeltos tam tikros abejonės, teisiniai aspektai dėl panaudoto teisinio pagrindo, teisinio pagrindo, kuriuo remiantis yra kuriama ši iniciatyva dėl teisės akto. Atsižvelgiant į tas abejonės, bandant aptarti teisinį šio dokumento pagrindą, komisijos vicepirmininkė Vivian Reding, kuri yra atsakinga už šią sritį. bandė išspręsti šią situaciją. Na ir bandant nustatyti teisinio pagrindo pobūdį ir esant nesutarimui tarp komisijos ir tarybos, uh, vyko bendrasis koordinatorių ir moterų teisų reikalų, mūsų ir moterų teisų reikalų koordinatorių posėdis, kurio metu paprašėme parlamento teisininkų parengti išvadas nuomonę. Taigi, kaip jau teigiau, paprašėme teisininkų išvadų. Paprašėme, kad teisininkai savo išvadas pateiktų dar prieš bendrąjį mūsų posėdį su moterų teisų komitetu. Birželio 22 dieną. Būtent tą dieną yra, yra planuojama surenkti orientacinį balsavimą pagal darbo tvarkos taisyklę numeris 51. Šiam posėdžiui bendrai pirmininkaus Eva Brit Svensson ir aš pats. Ir susitikimo posėdžio metu parlamentarai galės išklausyti teisininkų išvadų. Teisininkų išvadas pristatys Etsu Padilio, teisės tarnybos vadovas. Na, o dabar norėčiau suteikti jam žodį ir paprašyti jo pristatyti ataskaitą. Jeigu mano bendra pirmininkė Svensson sutiks, aš norėčiau dabar teisininkų, teisės tarnybos vadovui suteikti žodį. Prieš suteikdama žodį poniai Romer Lopes, teisės reikalų, e, mūsų komiteto vardu. E, Ir Jimenės Beveri, moterų teisų komiteto vardu, e, pristatyti situaciją, bet prieš tai ponas Berilo. Ačiū, labas rytas e, visiems dviejų komitetų nariams. Norėčiau trumpai pristatyti politinius prioritetus šioje labai svarbioje direktyvoje. Na ir aš e, greitai bandysiu pristatyti sąlygas, teisinių gairių sąlygas, e, teisinius aspektus, kuriais remiantis turi būti primama aptariama direktyva. Kaip jūs teigiate, teisės tarnyba gavo klausimą, būtent ar 82 straipsnis, jo pirmoji dalis, D. Poskiris Lisabono sutartyje yra tinkamas teisinis pagrindas primant šią direktyvą. dėl Europos apsaugos orderio. Kaip jūs mums visiems priminėte, mūsų buvo paprašyta iki birželio 22 dienos pateikti išvadas. Šiek tiek viskas e, paspartėjo dėl, dėl įvairių priežasčių. Ir šį ryt aš jau galiu trumpai pristatyti tą atsakymą, kuris oficialiai bus teisininkų jums atsiųstas vėliau. Pirmiausia dėl to, kad na, jūs, aišku, gausite mūsų raštu pateiktas išvadas, e, kuo galima greičiau. Taigi, savo pristatymo teksto negalėjau pristatyti vertėjams, sako kalbėtojas, e, atsiprašau dėl to. Ir, na, bandysiu konkrečiai paminėti tas sutarties dalis, kurias minėsiu. Aš manau, kad tokiu būdu jūsų darbas bus lengvesnis. Europos apsaugos orderis, EPO, taip vadinamasis orderis, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, yra visiškai nauja priemonė, novatoriška priemonė, turint omenyje laisvės, saugumo ir teisingumo sritį. Būtent dėl šios priežasties tokia nauja novatoriška priemonė yra gan jautrus klausimas. Ir niekas, skaitant ir mane, negali aiškiai na, išsakyti visos tiesos, bet mes bet kuriuo atveju pasistengsime e, objektyviai e, parengti pagrindą savo nuomoniai. Prieš perėdamas prie techninių detalių, turiu pasakyti, kad Europos apsaugos orderis yra ta priemonė, kaip, ką sako ir jos pavadinimas, kurio, kurios tikslas yra apsaugoti asmenį, kuris susiduria su smurto rizika, pavojumi. Aš bandysiu konkrečiau apibrėžti šią savoką. Tas asmuo nebūtinai yra nukentėjęs nuo išpolio ar fizinio, smurtinio išpolio ar kitokio nusikalstamo išpolio. Tiesiog tai yra asmo, kuris susiduria su rizika, su pavojumi, kad jis gali būti užpultas seksualinę, psichologinę ar fizinę prievartą patirti. Galinti žmogus. Šią priemonę yra bandoma apsaugoti asmenį, kuris susiduria su pavojumi, kurį sukelia kitas asmo ir tas kitas asmo yra laikomas pavojingu. Dėl to, kad e, smur, smurti, smurtingai ar agresyviai elgesi. Na, arba grasina padaryti lytinį nusikaltimą. Taigi tai yra apsaugos priemonė asmeniui, kuris susiduria su pavojumi, ir ta priemonė nukreipta prieš, nu, skirta žmogų, kuris nebūtinai yra nukentėjęs nuo kažkokio nusikaltimo, bet e, tiesiog yra patiria pavojų. Ir e, nustatant e, Europos apsaugos orderio pobūdį, vat, tie visi aspektai, tie visi dalykai bus labai svarbus. Dar vienas naujas aspektas, kalbant apie Europos apsaugos orderį, yra tai, kad šią priemonę yra bandoma papildyti nacionalinius veikiančius apsaugos mechanizmus. Taigi yra nacionaliniai e, apsaugos mechanizmai veikiantys ir šalia to dar yra numatoma įtvirtinti Europos apsaugos orderį kurį išduotų pagrindinės nacionalinės institucijos arba kurio gali paprašyti kitos institucijos. Taigi, kas, kas nutinka, apie ką eina kalba? Europos apsaugos orderis yra panaudojamas tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, mot, na, žmogus moteris, kuris jau yra saugomas nacionalinėmis priemonėmis, nusprendžia, tarkim, išvykti ir gyventi kitoje valstybėje narėje, nesvarbu kokiam laikotarpiui, tuomet tas asmuo gali paprašyti tos pačios nacionalinės institucijos, kuri išdavė nacionalinį orderį, kreiptis į tą instituciją, ne tam, kad būtų sukurtas naujas orderis, bet kad būtų išplėstas nacionalinio orderio veikimas, galiojimas ir jis būtų pritaikomas toje valstybėje narėje, į kurią tas asmuo, ta moteris, tarkim, nusprendė išvykti. Taigi tokia yra šios, šio Europos apsaugos orderio filosofija. Uh, Tai yra galimybė išplėsti nacionalinio orderio galiojimą, kuris jau buvo išduotas, dėl kurio išdavimo jau buvo priimtas sprendimas. Taigi direktyvoje yra nustatomi minimalūs reikalavimai, teisiškais terminais kalbant. Ir tas apsaugos orderis turi būti patvirtinamas atvirkštinė tvarka pritaikant tam asmeniui, kuriam kyla grėsmė, kuris prašo apsaugos. Taigi toks būtų trumpas apibūdinimas, na, aprašymas šio orderio, kuris, dar kartą pakartosiu, yra priemonė, kurios tikslas apsaugoti asmenį. Kalba neina apie prevenciją, apie nusikaltimo prevenciją. Dabar teisinis direktyvos pagrindas. Šiuo metu <clears throat> yra dvi galimybės, dvi nuomonės. Pagal 182 sutarties straipsnis, tai yra bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, kažin ar yra tinkamas teisinis pagrindas, kadangi Europos apsaugos orderis gali būti patvirtinamas nacionalinio civilinio ar administracinio teismo arba kažkokios kitos institucijos, kuri nebūtinai yra teisminė institucija, tai kalba tikrai neina apie baudžiamąją teisę. Ši savoka nepatenka į šią teisę pagal 82 straipsnį. Taigi pagal šią nuomonę, jeigu norime parengti direktyvą dėl Europos apsaugos orderio, tuomet ta direktyva turi būti skirta taikoma tik tais atvejais, kai baudžiamos, yra e, padaromi baudžiamieji nusikaltimai, kurie yra svarstomi baudžiamajame teisme, teisėjui vadovaujant. O civilinės, civilinės bylos atveju jau turi būti taikoma kita direktyva, kuri būtų grindžiama 81 sutarties straipsniu, kur kalbama apie teismų bendradarbiavimą civilinėje teisėje, civilinėse bylose. Taigi Taip mąstantys mano, kad e, ta priemonė negali būti ir nusikalstamo, ir civilinio pobūdžio. Ir baudžiamo, ir civilinio pobūdžio. Kadangi pirmininkas apie tai kalbėjo ir teigia, kad tai yra Europos komisijos e, pasiūlyta nuomonė, Europos komisija mano, kad e, tai turi būti baudžiamasis nusikaltimas, jeigu norime uh, įtvirtinti Europos apsaugos orderį bylos, baudžiamosios bylos atveju. Na, o jeigu kalba eina apie civilinę bylą, tuomet jau turi būti pasitelktas visai kitas europinis teisės aktas, kuris, kurio teisinės pagrindas jau būtų 81 straipsnis, 81 straipsnis. Dabar kita nuomonė yra štai kokia. 82 straipsnis, D jo e, poskiris yra tinkamas teisinis pagrindas skatinantis bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose, kadangi kriminalinės, krimin, kriminalinės baudžiamosios civilinės bylos pagal Lisabonos sutartį yra nepriklausoma bendrijos savoka, kuri nebūtinai atitinka baudžiamosios teisės savoka, kuri yra taikoma kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi dėl to, kad ši baudžiamosios teisės savoka turi nepriklausomą statusą, šis teisinės pagrindas ir gali būti panaudotas išduodant Europos apsaugos orderį. Per, kai tą orderį išduoda civilinė institucija, civilinė, civilinis teismas. Taigi, taip manantys mano, kad 82 straipsnio D dalis turi būti papildyta dar ir A dalimi, uh, to paties straipsnio dalimi, kur kalba eina apie abipusį teismo, teismų, baudžiamų teismų sprendimų pripažinimą. Taigi čia būtų du te, teisiniai pagrindai, tas pats straipsnis, 82 straipsnis ir dvi jo dalys. A, A ir D dalys. Taigi štai taip trumpai e, pristačiau teisininkų išvadas. Tai yra toks teisinis e, kontroversinis klausimas, kontroversiškas klausimas. Parlamento teisininkai nepritarė pirmajai nuomoniai, kurią e, šiandieną pristačiau, ir tik iš dalies pritarė antrajai nuomoniai, kurią šiandien pristačiau. Aš pats asmeniškai manyčiau, kad dabartinis direktyvos projektas dėl Europos apsaugos orderio turėtų būti grindžiamas ne tik 82 straipsnio D dalimi, kuris jau yra e, minimas e, pasiūlyme ir tarybos teisininkai tam pritarė, bet mes manome, kad ir trečiasis sutarties straipsnis turėtų būti pasitelktas kaip teisinis pagrindas. Manau, kad visi puikiai žinote tą straipsnį ir galiu Jums priminti, apie ką kalbama trečiajame straipsnėje. Trečiajame sutarties straipsnėje teigiama, kad ES turi pasiūlyti savo piliečiams laisvės saugumo ir teisingumo srityje be vidaus sienų, kur vyksta laisvas asmenų judėjimas, ati, laikantis atitinkamų priemonių ir laikantis išorės sienų kontrolės, prieglopšio migracijos ir pre, nusikaltimų prevencijos ir kovos su nusikaltimais aspektais. Taigi tas trečiasis straipsnis e, būtų, yra nauja mintis, nauja formuluotė, kuri yra įtraukta į, į Lisabono sutartį. O antrajame ankstesnėje sutarties straipsnėje iš principo kalbama apie panašius dalykus. Ten kalbama, kad uh, ES piliečiams teisingumo laisvės ir saugumo srityje turi būti numatytos tinkamos priemonės tam, kad būtų užkirstas kelias nusikaltimams ir kad būtų kovojama su nusikaltimais. Aš grįšiu dar prie tų dalykų vėliau, bet pirmiausia norėčiau pasakyti, kodėl mes nepritarėme pirmajai nuomoniai ir tik iš dalies pritarėme antrajai nuomoniai. Pirmoji nuomonė mūsų manimų yra perdėm ribojanti, kalbant apie Europos apsaugos orderio paskirtį. Kadangi yra ribojama galimybė, ribojamos galimybės, kuomet gali būti išduodamas šis orderis. Orderis išduodamas tik tais atvejais, kai yra atliktas baudžiamasis nusikaltimas. Ir tuomet tarkim, teisėjas jau priima sprendimą, kad buvo atliktas baudžiamasis nusi, nusikaltimas. Na, o kaip sakė ir pirmininkas, kalba eina apie asmenų apsaugą nuo bet kokio pavojaus, rizikos. Taigi, jeigu taip apribosime orderio taikymo sritį, tik tai tų žmonių atvejai, atvejais, kai jo, jie yra nukentėję nuo nusikaltimų, tuomet tikrai jų gyvenimas nuo to nepagerės, nepalengvės, jeigu jie norės laisvai judėti ES, visoje ES teisingumo laisvės ir saugumo srityje. Taigi mūsų vertinimu tai Europos apsaugos orderį ir prevencinės priemonės apjungia į vieną visumą ir nedaromas yra skirtumas tarptų dalykų. O toks nėra orderio tikslas ir paskirtis. Orderio paskirtis yra apsaugoti žmonės dar prieš išpolį, dar prieš nusikaltimą. Antroji nuomonė, kuriai pritarė tarybos teisininkai, pagal kurią 82 straipsnio D dalis yra tinkamas e, teisinis pagrindas, tačiau yra daroma nuoroda į abipusį pripažinimą. Mes manome, kad čia nėra atsižvelgiama į tai, kad Europos saugumo orderio tikslas yra parengti, užtikrinti europinę priemonę. Tai yra europinė priemonė ir nėra jokių priežasčių, kodėl nacionalinių orderių žinimas turi būti reglamentuojamas skirtingų jurisdikcijų jeigu būtų standartinis e, abipusis e, nuosprendžių pripažinimas priimtų vienoje valstybėje narėje, e, kurie turi būti pripažįstami kitoje valstybėje narėje. Ne apie tai eina kalba. Ne čia yra esmė. Mes dar prieš perinant prie, tų, dialo, prie to jurisdikcijų dialogo turime išduoti tam tikrą pasą tam, kad nacionalinės priemonės galiojimas būtų automatiškai išplečiamas. Taigi abipusis pripažinimas yra žingsnis at atgal mūsų vertinimu. Kai tuo tarpu mums reikalingas automatinis galiojimas, pritaikymas. Taigi nematome mm, na, priežasčių, kodėl apskritai tada reikalingas tas Europos apsaugos orderis. Dabar pristatysiu mūsų nuomonę, kodėl mes manome, kad 82 straipsnio antroji dalis, kur kalba eina apie pagerintą bendradarbiavimą tarp teismų, kodėl tai galėtų, prie to dar reiktų pridurti ir trečiai ES sudarties straipsnį. Visi žinome, kad Europos bendrijos buvo grindžiamos keturiomis pagrindinėmis laisvėmis ir viskas vyko tų laisvių pagrindų. Asmenų, paslaugų, kapitalo judėjimas. 70-mečio pabaigoje dar pridūrėme, pridėjome ir taip vadinamąją penktąją laisvę, tai yra teismo nuosprendžių laisvą judėjimą apie tai kalbama Bruselio konvencijoje dėl bendro civilinių ir e, komercinių bylų nuosprendžių pripažinimo. Dabar e, visa tai pavirto jau tarybos ir parlamento reglamentu. Tačiau įsigaliojus Lisabono sutarčiai, mano manimu, atsirado dar šeštoji laisvė. Tai yra mūsų piliečių laisvė judėti toje erdvėje, saugumo ir teisingumo erdvėje. Trečiajame straipsnėje būtent apie tai ir yra kalbama. ES savo piliečiams sukuria teisingumo, saugumo ir laisvės sritį, kurioje piliečiai gali laisvai judėti. Kaip galime užtikrinti tą laisvą judėjimą? Viskas yra paaiškinta, laikantis atitinkamų priemonių, kurios yra susijusios su kontrolė, taip pat ir su nusikaltimų prevencija bei kova su nusikaltimais. Būtent dėl to, dėl pirmininko paminėtų politinių priežasčių, Europos Sąjunga, kuri dabar privalo sukurti teisingumo, laisvės ir saugumo srity, mes manome, kad tas labai mus neraminantis lytinių nusikaltimų būtinio smurto reiškinys kadangi susidurėme su tuo reiškiniu, kuris yra europinio masto, turime užtikrinti apsaugą. Apsauga. Ir būtent akcentuoju žodį apsauga, nes kalba tikrai neina prie, apie prevenciją. Baudžiamoji teisė grindžiama tuo, kad asmo gali būti pavojingas ir potencialios aukos turi būti apsaugomos. Taigi, jeigu norime užtikrinti apsaugą moteriai ar kitam asmeniui. Ta apsauga, kurią tas asmuo pasima su savim keliaudamas į kitą ES valstybę narę. Taigi apsauga turi būti lygiai tokia pati jo, valsty, jo ar jos valstybė narėje ir toje, į kurią jis ar ji išvyksta. Taigi tos apsaugos išplėtimas įmanomas patvirtinus Europos apsaugos orderį, kuris neturi būti pripaži, pripažįstamas, bet tiesiog, kai yra tenkinamos tam tikros sąlygos, tas orderis turi būti vykdomas, patvirtinamas bet kurios valstybės narės, kadangi institucijos, ar tai būtų administracinės, civilinės ar baudžiamosios e, teisės institucijos, teismai, jos turi laikytis teisingumo teismo nuosprendžio dėl abipusio pripažinimo ir abipusio pasitikėjimo. Jeigu teisminė institucija vienoje valstybėje narėje išdavė apsaugos orderį, tuomet aš, atstovaujantis teisminė institucija kitoje valstybėje narėje, turiu pasitikėti tos institucijos nuosprendžiu ir turiu užtikrinti lygiai tokią pačią apsaugą. Taigi dėl to savo išvadose raštu mes ir patvirtinsime, kad tinkamas teisinės pagrindas šiai direktyvai priimti yra 82 straipsnio pirmoji dalis, jos D dalis plus trečiasis ES starties straipsnis. Ir dar pabaigai galiu pažymėti, kad na, jūs galite teikti, kad yra du skirtingi teisiniai pagrindai, dvi skirtingos sutartys. 82 straipsnis paimtas iš ES veikimo sutarties, trečiasis straipsnis iš ES įkūrimo steigimo sutarties. Tačiau dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai abu tie straipsniai tampa bendru teisiniu pagrindu. Ir tai, kad e, turime tokį teisinį pagrindą, kuris įtvirtinamas per dvi sutartis, tai tikrai nėra teisinė kliūtis šiai direktyvai priimti. Ir pabaigai, aišku, dar atsakysiu ir jūsų klausimus, jeigu jų turėsite, dar noriu padėkoti uždėmesi. Grazie, signor Perillo. La ringraziamo. Labai ačiū. Dėkoju. Išklausėme tokio išsamaus pranešimo, kurio metu buvo pristatyta teisinė nuomonė. Ir dabar galime išklausyti ir bendrą pranešėjų iš Libe ir moterų komitetų. Pirmiausia, suteiksiu pranešėjai iš e, Libe komiteto, poniai Provero Lopez. Gracias, presidente. He oído con verdadero interés el informe jurídico del Parlamento. Ačiū, pirmininkė. Labai įdomu buvo išklausyti šito e, teisės e, skyriaus pranešimo. Ir e, mes turėjome įveikti daugelį kliučių, kol pasiekėme šitą etapą, kai galėjome klausytis e, šito pranešimo. Noriu padėkoti Europos parlamento sekretoriatui ir visiems už e, pagalbą, ypatingai bendro, bendriem, bendra pranešėjams padėjusiems renkti šį pranešimą. Rengiant šitą dokumentą dalyvavo du komitetai ir kaip buvo pastebėta, Europos parlamento teisės tarnybos ataskaita atspindi tą faktą, kad ES žiūrima kitaip į mm, nusikaltimus ir ap, aukų apsaugą. Aukų apsauga yra pirminė apsauginė priemonė, kurią reikia priimti, e, kurią reikia pritaikyti prieš nuteisant pažeidėją. Dar kai kas naujo šioje sistemoje. Per šios ataskaitos pirmąjį svarstymą mes aiškiai suprantame, ką ši iniciatyva nori pasakyti. 85 metais e, Europos taryba priėmė e, aukų e, apsaugą ir aukų teisių, teisių apsaugą ir e, atitinkama konvencija ir buvo numatyta aukų e, apsaugos bei kompensavimo sistema. Tačiau aš norėčiau pakartoti ir apie tai, kad ne tik Lisabono sutartis, sutarties e, trečias straipsnis, kurį minėjote, yra aktualus, tačiau taip pat ir pagrindinių laisvių hartija, kuri yra pridedama prie Lisabono sutarties. Pirmajame straipsnėje sakoma, kad kankinimai e, susiję su e, būtiniu smurtu turi įtakos aukai, Ir taip pat kalbama apie pažeidimus prieš e, pažeidimus susijusius su žmogaus orumo pažeminimu. Bet koks smurtas yra viešas, neasmeninis ir bet koks kentėjimas taip pat yra viešas. Europos parlamentas dabar nori panaudoti šitą iniciatyvą ir tai numatyti teisės aktu, aktuose. Tai yra ne Ispanijos e, iniciatyva, ne 12 valstybių narių iniciatyva, o tūkstančių aukų e, pažeistų moterų iniciatyva. Ir taip pat vairių nevyriausybinio organizacijų iniciatyva, kurių duomenimis sakoma, kad Europoje e, buvo nužudyta apie 2,5 tūkstančio moterų. Tai yra tiesa. Šiandieną Ispanijoje galioja apie 180 tūkstančių apsaugos orderių ir kiekvienais metais yra išduodama naujų 30 tūkstančių apsaugos orderių. Europos Sąjungoje gali būti apie 100 tūkstančių apsaugos orderių. Tačiau tai yra netikslus skaičiai, tiesiog bent įsivaizduokite, apie kokius smurto mastus mes kalbame. Šių orderių tikslas yra E, neleisti, kad e, aukos dar kartą nukentėtų. Mes norime e, išvengti, užkirsti kelią tam, kad teisingumas nebūtų tinkamai vykdomas. Kai kurie sakytų, kad šita priemonė būtų neefektyvi, suprantant paties teksto pobūdį. Tačiau tie žmonės ne visiškai suprato, kokie, kokios yra kliūtis dabartinėje sistemoje ir su, kokiamis, su kokiais sunkumais tenka susidoroti. Šita iniciatyva ne, nėra iššūkis tradiciniai teisiniai sistemai. Ji e, siekia užtikrinti, kad mes sukurtume tuos teisės aktus, kurie leistų mums bendradarbiauti. Jeigu mes galėtume dirbti kartu ir apsaugoti aukų teises, tai būtų žingsnis į priekį. Bet kokia panaši priemonė turi atspindėti, kiek sudėtingos yra ES teisinės sistemos. Mes turime skirtingas teisinės tradicijas ir sistemas. Tačiau neturėtume tuo pasinaudoti kaip atsiprašymu, pasiteisinimu ir nepaisyti šios priemonės. Manau, kad mes turėtume kaip tik tą priemonę paremti, ją pritarti. Ir todėl aš kreipiuosi į komisiją ir prašau kad laikytųsi dabartinės savo pozicijos. Tuo pat metu ateityje prašau padėti mūsų, e, e, mums siekti geresnės teisinės situacijos. Taip pat norėčiau paminėti kelius, kelis dalykus, kurie buvo išbraukti pasiūlyme nuo sausio mėnesio. Tam tikrais atvejais tie pakeitimai galbūt ir pagerina aukų situaciją, tačiau ypatingai norėčiau pabrėžti prevencijos aspektą. Būtent dėl to um, mūsų dauguma pasiūlymų ir susiję su prevencija. Mes tik tai pradedame E, šį sunkų procesą. Įvairūs koordinatoriai pateikė savo frakcijų pasiūlymus. Jie siekia, kad pasiūlymas taptų geresnis, kad mes galėtume geriau pasiekti savo išsikeltą tikslą. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kitai e, bendra pranešėjai poniai Jimenez Beseril iš moterų teisų komiteto. Uh, Labai ačiū. Ačiū parlamento teisės skyriui už tai, kad greitai dirbote. Mes nežinojame, kad jie jau šį rytą pateiks šias išvadas, jos labai naudingos ir nušvietė e, situaciją apie orderį. Aš sutinku su teisės e, skyriaus atstovę, kad aukų apsauga yra vienas svarbiausių dalykų. Norėčiau padėkoti poniai Romero kuri kartu rengia šią iniciatyvą ir Libe bei FEM komitetų sekretoriatams, sekretoriatams bei visiems patarėjams, kurie padėjo mums renkti šitą sunkę ataskaitą, šį sunkų pranešimą. Mes sulaukėme labai daug patarimų ir tai smarkiai pakeitė pradinį tekstą. Mes turėjome prie viso to prisitaikyti, o laiko turėjome nedaug, nes birželio mėnesis turime pat priimti šį tekstą. Ir sulaukėme labai naudingų e, patarimų. Komisija e, viešai ir privačiai pasakė, kad jie abejoja dėl šios iniciatyvos teisėtumo. Praėjusį antradienį susitiko ekspertų komitetas ir nagrinėjo pačius kontroversiškiausius šio teksto klausimus kuriuose, kuriais kalbama apie skirtingas teisinės sistemas, kuriuose reiktų gyvendinti šitą orderį. Tai gali būti ir būdžiamoji, ir civilinė bei administracinė teisė skirtingose e, šalise ir skirtingi teismai turės taikyti šitą orderį. Aš tikiuosi, kad komisija šiandieną daugiau apie tai papasakos. Kaip jau sakiau, tiek taryba, tiek komisija ieško gyvendinamo sprendimo. Visi turi bendrą tikslą apsaugoti aukas. Dabar parlamentas turi galimybę pagerinti šitą iniciatyvą, tačiau norėdami tai padaryti, mes turime susidaryti tikrą esamo situacijos vaizdą. E, žinome, kokios šalis tam pritarė, mes norime žinoti, kokios yra teisinės bazės šiuose šalise ir kaip efektyviai galima būtų gyvendinti šią iniciatyvą. Prašysiu komisiją ir tarybą, kiek įmanoma greičiau mums apie tai papasakoti, kad mes galėtume dirbti efektyviai Ir mm, dirbame mes mes dirbome remdamiesi tarybos pirmojų tekstų, mes mm, padarėme tam tikrus pakeitimus jame ir mm, mes turime pirmąjį tekstą, kuris kurį dar keisime birželio ketvirtąją. Ši užduotis nebuvo paprasta, tačiau visgi manau, kad šita iniciatyva išlieka labai svarbi. Uh, aukų apsauga, ko aš ir siekiau balotiruodamasi į šį postą, e, yra labai svarbi, nes visų pirma yra pamirštami būtent šitie žmonės tokiuose situacijose. E, šis orderis iš esmės skirtas aukoms, kurios nukenčia dėl smurto namuose, būtyje, Tačiau mes turime būti ambicingesni siekdami aukų apsaugos. Mes turime kalbėti ir apie moteris, kurios priverstos tuoktis ar kurios kenčia dėl tokių nusikaltimų kaip lytinių organų žalojimas arba kurios nukenčia nuo ne, terorizmo nusikaltimų. Tai numatyta šeštame pakeitime. Taip pat svarbu apginti aukų orumą, nes dėja aš labai gerai žinau, kad E, ką patiria aukos. E, mano brolis ir žmona ir jo žmona e, buvo nužudyti. Aš žinau, kas atsitinka su aukomis teisinėje sistemoje ir būtent kodėl jiems pirmiausia reikia užtikrinti e, jų orumo apsaugą. Tai numatyta 26-ame pakeitime. Taip pat dėl mažamečių apsaugos jie e, kenčia taip pat nuo būtinių konfliktų ir juos reikia prižiūrėti. Tai yra 14 pakeit, 40 pakeitimas. Svarbu užtikrinti, kad mes veiktume ne tik prieš vieną potencialų e, užpoliką, bet ir prieš grupės, kurias gali kelti grėsmę aukai. Tai yra 60 pakeitimas. Mes turime visada užtikrinti aukų interesus ir nenorėtume, kad galimi agresoriai e, slėptųsi už Mm, dangstytųsi neatpažinimo orderių. Slėptųsi tuo, kad kitose valstybėse yra nepripažįstami e, e, tie orderiai. Mes turime užtikrinti e, teisėjų nešališkumą, nes galbūt teisėjai gali pasakyti, kad mes, kad tai yra nusikaltimas, tačiau dėl jo aš nenoriu bausti. Pats orderis turi palengvinti gyvenimą aukai, nes aukai e, teks e, pereiti naują baudžiamąją procedūrą toje šalyje, kur dabar ji gyvens. Tokia apsauga turi būti automatinė. Taigi aš pateikiau pakeitimą su paaiškinimu, kuriame nurodau, kad te, tai aukai netekt, neturėtų tekti iš naujo perėti visą e, procesą kitoje šalyje. Mano šalyje tik 8 procentai aukų e, atskleidžia faktus e, teisme. Įsivaizduokite, kaip, jos, kaip tos aukos elgtųsi užsienio valstybėje, toli nuo namų. Taip pat turi būti teikiama finansinė pagalba aukoms, turi būti aukų apsaugos asociacijos kiekvienoje šalyje, kur galima būtų kreiptis ir gauti informaciją apie apsaugos orderį. E, taip pat šioms aukoms aukų apsaugos asociacijos turi teikti daugiau pagalbos ir informacijos. Manau, kad visi mano pakeitimai yra skirti visoms aukoms. Jeigu mes kalbame apie žmonių apsaugą, tai kalbame apie tokį elgesį, kuris galbūt dar nėra traktuojamas nusikaltimu, tačiau galbūt ateityje jau taps nusikaltimu. Tai yra grėsmė aukos gyvenimui. Ir būtent nuo to turime apsaugoti aukas, tai yra 24 pakeitimas. Mano paaiškinime, paaiškinama memorandumą, sakoma, kad mes pranešėjai e, papildėme tarybos tekstą tam tikrais dalykais. Mes turime labai gerą pagrindą e, teisiniam instrumentui. Ir tai yra didelis žingsnis į priekį link e, aukų apsaugos. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad kyla problemų įgyvendinant šitą apsaugos orderį. Ir apie tai mums kalbėjo kelios asociacijos, kaip Britanijos teisingumo asociacija. Ir taip pat um, lobizmų užsima e, Europos komitetas, išre, kuris išreiškė susirūpinimą, kad e, tam tikrose šalyse aukos gali būti diskriminuojamos. Mes visi turime dirbti kartu ir mm, visos asociacijos, visos šalis uh, turi už, uh, užtikrinti, kad aukos galėtų uh, naudotis viena sistema, kuri būtų uh, vieninga visose 27 valstybėse narėse. Aukos nusipelno, kad to, kad joms būtų rastas sprendimas ir mes turime reaguoti ir rasti greitą sprendimą, tačiau e, ne taip, kad ateityje susidurtume su nesėkme. Man labai būtų įdomu išklausyti komiteto kolegų nuomonių. Ir aš kiek įmanoma toliau dirbsiu, siekdama apsaugoti aukas. Tai jau buvo pasakyta Stoholmo programoje, kad e, šio teisės akto vienas iš tikslų yra apsaugoti aukas. Mes e, turime užtikrinti, kad aukos e, gyventų laisvė. Prieš que escuchemos a la presidencia y a la comisión. Prieš perdodamas žodį teisės e, tarnybos atstovui dar norėčiau išgirsti ir kitas nuomonės. Tik norėčiau paprašyti jūsų kalbėti trumpai, kadangi tai yra bendras susitikimas ir esu įstikinęs, kad komitetų nariai taip pat turi apsilankyti ir kitų komitetų susirinkimuose šį rytą. E, taigi dabar perduodu žodį e, komisijos atstovas, atstovams, pirmin, tarybos atstovams ir vėliau komiteto nariams. Dėkoju už suteiktą žodį. Dėkoju, kad suteikėte galimybę mums vėl čia apsilankyti ir pasisakyti dėl šios iniciatyvos. Ši iniciatyva, kurios ėmėsi 12 valstybių narių, tai nėra tik Ispanijos ar 12 ES valstybių narių iniciatyva. Ar e, ją remiančių valstybių iniciatyva. Visos valstybės narės ją e, aktyviai remia. ir visos valstybės narės, e, e, ypač e, remiančios valstybės narės, aktyviai pritarė šią iniciatyvai. Taigi mes pritarėme šiai priemoniai ir vis daugiau ir daugiau sulaukėm vis daugiau valstybių narių pritarimo. Esu labai dėkingas parlamento teisės tarnybai už išsakytą nuomonę. Uh, tai iš tiesų naujas ir novatoriškas pasiūlymas, kuris galbūt pradžioje sukelia e, baimę bei nesaugumą, tačiau e, šią priemonę privalome užtikrinti saugumą ir aukoms. Tai yra iš ties labai e, mm, sudėtingas klausimas. Ir, ir iš tiesų labai sudėtinga pristatyti šį pranešimą per tokį trumpą laiką. Mes esame ypač dėkingi parlamento teisės e, tarnybai. Taip pat sutinkame jie, su jais dėl teisinio pagrindo. Ir Žinoma, mes visi iš esmės pritarėme tam, kad e, pagrindinis yra, e, šios iniciatyvos tiklas yra apsaugoti aukas. Bendras Libė ir moterų komiteto pranešimo e, E, pranešimas, kuriam turime tik keletą pastabų, pastebėjimų. Tai iš tiesų yra labai didelis ir labai svarbus darbas, kuris yra vykdomas tinkama linkme. Ir mm, šalia šių naujoviškų pasiūlymų, Deja, e, šiuo metu ES neturi patikimos statistikos e, šioje srityje. Ir žinau, kad yra vykdomas informacinės kom kampanijos, kurios, žinoma, yra labai svarbios siekiant užtikrinti aukų saugumą. Tačiau dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai, kad e, pranešime yra šnekame apie aukų orumą. Uh, Visų pirma, aukos nori negauti e, kompensacijas. Joms svarbiausia yra atkurti prarastą orumą. Taigi, ponė pirmininkė, norėčiau baigti dėkodamas teisės tarnybai už jų ypatingą darbą, taip pat pranešėjams už jų e, nuostabų darbą bei jų E, padėjusiems komandoms. Žinau, kad tai yra labai sunkus darbas ir esu patenkintas e, šiuo rezultatu, kurį turime prieš akis. Tai iš ties yra puiku. Ir e, manau, kad pirmininkaujančioji Ispanija iš tiesų dar labai sunkiai dirbs ties šio klausimu, jei likusį laiką. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dabar e, komisijos atstovas ponas Alten. Pone pirmininkė, dėkoju. Dėkoju pranešėjams, taip pat dėkoju teisės e, e, tarnybos atstovai. Komisija visuomet. Mm, On... Visuomet e, išsakė paramą šią iniciatyvą ir nuo šios dienos tai tik tai patvirtinama. Ir, e, ši iniciatyva yra ponios e, Reding prioritetas ir mes privalome užtikrinti, kad šie poreikiai būtų taikomi visose ES valstybėse narėse. 2011 metais e, Um, mentioned, um, already... Pateiksime platesnį dokumentą šioje srityje ir privalome e, užtikrinti ir patenkinti aukų poreikius, ypač kalbant apie emocinius jų poreikius. E, ir privalome tą padaryti kuo greičiau. Praėjusią savaitę susitikime taip pat buvo kalbėta apie tai, kad mes galime suteikti informacijos apie e, e, e, e šios iniciatyvos pasiekmes, e, jei to bus prašoma. Komisija taip pat ieškos sprendimų, kaip geriau užtikrinti e, pa, e, tai šitą, šį teisinį pagrindą. Dėkoju. Dabar e, kviečiu kolegas pasisakyti ir prašau laikytis laiko tiek, kiek jiems skiriama, kad išklausytumėme abiejų komitetų, kuo galima daugiau kolegų, nes įsivaizduoju, kad yra daug norinčių jau išsisakyti, pasisakyti ir žinau, kad yra kitų darbų laukiančių kolegų šį rytą, taigi prašau tik tai su... kalbėti glaustai. Pirmiausia, ponas Kirchhopas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, aš manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus pasiekimas. Rodiklis. Rodikliai yra labai svarbus parlamente, kadangi e, jie nurodo sritis, kur, kurios mums labai rūpi, kur yra problemų. Ir labai džiugu, kad e, tas problemas aptarėme ir tai bus kaip ir rodiklis toms problemoms įvertinti. Na, dabar kalbėsiu kaip teisininkas kaip žmogus, kuris turi patirties šeimos teisėje, būtinio smurto mm, srityje. Ir norėčiau užsakyti abejonės dėl abiejų teisinių pagrindų ir galimų komplikacijų, kurias gali sukelti Europos apsaugos orderis. Aš manau, kad yra daug problemų, dilemų dėl to, kad egzistuoja labai skirtingos teisinės sistemos valstybėse narėse. Na, o smurto pobūdis, kaip jis yra traktuojamas įvairiose valstybės narėse, labai skiriasi. Dabar civilinės ir baudžiamosios teisės santykiai bei tų dviejų sistemų pritaikymas gali sukelti komplikacijų, sunkumų. Ir aš manau, kad labai svarbu pripažinti esminį, pagrindinį tikslą nebūtinai yra nu, nuteisiamas asmo prieš suteikiant orderį. Ir aš manau, kad toks požiūris yra gan miglotas, nes visi puikiai žinome, kad iš teisinės perspektyvos, kas yra miglota, tai dar yra parankiau tiems, kurie, kuriuo, kurių kėslai nebūtinai yra patys geriausi. Dabar kalbame apie potencialius e, nukentėjusiosius, po, potencialias aukas. Man tas apibrėžimas yra gan įdomus, aš labai atidžiai e, žiūrėjau tą apibrėžtį, mes visi galime būti nusikaltimo aukos. Uh, Na ir kalbant apie nulinės tolerancijos požiūrį, aš manau, kad apie tai būtų sudėtinga kalbėti. Mes, aišku, netoleruojame absoliučiai smurto prieš moteris visoje Europos Sąjungoje, tačiau tokiame požiūrėme, požiūrėje, kur viskas yra suvedama į vieną, kalbama apie teo, teorinius nusikaltimus ir viskas sumaišoma į vieną katilą ir bandoma objektyviai e, siekti tikslo užtikrinti tą apsaugos orderį, man tai yra sunkiai nepasiekiama, sunkiai įmanoma. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad <clears throat> sutarėme, pritarėme tam tikroms e, sritims. Pavyzdžiui, dešimtasis pakeitimas, mano manimu, yra labai svarbus. Labai svarbu, kad mūsų valstybių narių teisinės sistemos galėtų turėti nuostatas ir prisitaikyti prie to, kas yra teigiama tame orderyje, nes labai svarbu čia ne tų kontūrų ne, neištrinti. 66 pakeitime kalbama apie saugojimo prieglopščio priemonę ir teigiama, kad apsauga yra skiriama tik tai sprendimo pagrindu. Problema yra ta, kad ES negali kištis į e, prieglopščio ir e, globos e, sritį. Taip pat labai svarbu, kad būtų priimtas sprendimas, ar tai būtų e, baudžiamojo, baudžiamojo teismo nuosprendis, ar civilinio teismo nuosprendis esant tam tikroms aplinkybėms. Uh, Apie tai dėja tikrai nėra kalbama ir dėl to čia kyla problemų. Ir aš, ponė pirmininkai, pirmininkai, man, pirmininkė, manau, taip, tai rodiklis yra geras, iniciatyva yra gera, bet teisinio pagrindo atžvilgiu čia yra problemų. Ir nemanau, kad to įmanoma būtų pasiekti, jeigu bus naudojama tokia plati ir miglota kalba. Aš tikrai nemanau, kad tai bus naudinga moterims, kurias bandysime apsaugoti. Ir mūsų pagrindinė mintis yra štai kokia. Ką bedarytumėme šiame parlamente, tai turi būti praktiškai ir teisiškai įgyvendinama tam, kad galėtumėme apsaugoti tas potencialias nusikaltimo aukas. Ačiū, ponė Natalie Grisbek. Ačiū. Labai trumpai pabandysiu pasisakyti. Dėkoju už žodį. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjoms žmonėms, kurie prisidėjo prie šio darbo. Dėkoju už pasiektą pažangą šioje labai sudėtingoje srityje. Na, aš, man asmeniškai susidaro įspūdis, kad tai yra labai svarbi ES kūrimo dalis, bandant pagerinti šį tekstą ir jį patvirtinti. Uh, Aišku, tai yra labai svarbus žingsnis į priekį, kaip jau buvo teigiama, bet man buvo įdomu išgirsti įvairias suinteresuotas šalis ir aš norėčiau padėkoti Europos parlamento teisininkams dėl to, kad jie tikrai nušvietė kur kas geriau e, situaciją dėl dokumento e, dėl šio dokumento, dokumento, kurį, kurį jie ketina pateikti mums gan greitai. Na, iš tiesų tai yra labai sudėtinga, kompleksiškas rytis, kompleksiškas klausimas ir kaip visi žino, na, teisė tai nėra tikslus mokslas. Tai yra labai daug reikalaujantis mokslas, e, kur, kuriam reikalingas labai išsamus interpretavimas. Čia yra du elementai. Vienas elementas yra tai, kad na, puiku, kad abu, abu komitetai bendrai dirba ties šiuo klausimu, tačiau tuo pat metu dar yra vienas naujasis elementas susijęs su turiniu esme, būtent kaip ir yra interpretuojama nukentėjusių apsauga, saugumas, potencialių nuken... aukų saugumas ir apsauga. Tai yra iš tiesų novatoriška revoliucinė revoliucinis pasiūlymas išplėsti tą apsaugą, išplėsti e, apsaugos priemonės taikymą per kelias valstybės narės. Tai iš tiesų puikiai atspindi sutarties trečiojo straipsnio dvasę. Tai yra ES esmė - laisvas asmenų judėjimas, saugus, remiantis teisingumu. Ir aš manau, kad tai yra ambicija siekis, kuris yra šiek tiek siekia šiek tiek toliau. Ne vien tik tai kalbama yra a, apie apsaugą. Tai, kad apsauga yra išplėčiama, jau yra tikrai didžiulis siekis, didžiulė ambicija. Kaip teigia kiti kolegos, žinoma, mes bandysime dar prisidėti prie to dokumento, jį kažkaip tobulinti, tačiau tos iniciatyvos praktinis įgyvendinimas ne visuomet bus labai paprastas. Bus gan sudėtinga tą padaryti, tikrai nebus lengvai gyvendinti šią priemonę. Dėl to aš manau, kad, na, nepaisant to, vis tiek tai yra labai svarbus žingsnis į priekį, bandant praktiškai įtvirtinti ES, kadangi tai yra tas rytis, kuri yra aktuali dviems komitetams, bet tai yra puikia Lisabono sutarties praktinė apraiška. Dėkoju. Ačiū. Gausime laiko ir galėsime pakoreguoti ir pataisyti tekstą, jį pagerinti, patobulinti, bandyti jį padaryti, kuo galima geresnį, kuo galima labiau reaguojantį į nukentėjusių teisės ir poreikius. Bet šiandien aš ypatingai norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Visiškai sutinku su jų išsakytomis nuomonėmis. su jų užsakytomis mintimis, taigi aš na, apie esminius dalykus nekalbėsiu, nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta pranešėjų. Na, šiandieną aš manau, kad reiktų akcentuoti teisininkų išsakytą nuomonę. Ir taip pat tai, kad priemonės taikymo sritis yra tikrai novatoriška revoliuc, revoliucinio pobūdžio. Uh, Ši nuomonė yra labai svarbi, kadangi teisininkų nuomonė yra labai svarbi, nes teisininkai apsaugos orderį laiko ne vien tik tai prevencinę ar, ar apsaugos priemonę, ne vien tik tai kaip papildoma apsaugos priemonė, kuri būtų pripažįstama kitoje valstybėje narėje, bet dar kitoje gali būti nepripažįstama. Teisininkai iš principo nori pabrėžti tai, kad tai yra teisė. Tas orderis reiškia teisę į apsaugą ir tai yra asmenų ir nukentėjusių labai svarbi teisė. Taigi apsaugos orderio savoka sustiprina nukentėjusiųjų ar potencialių nukentėjusiųjų teisės, teisinio, teisės į teisinį iškumą. Uh, Taip pat negalime vien tik tai pripažinti kitų teismų nuosprendžių. Turime pripažinti, kad pirmasis atspirties taškas yra trečiasis sutarties straipsnis. Ir tai sustiprina Lisabono sutarties dvasę sieki sukurti realią laisvės saugumo teisingumo sritį, kuri, kaip visi pritarė, yra vienas naujų elementų, kuris ir yra, atsiranda su Lisabono sutartimi. Dėkuoju. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh, je veux aussi remercier. Le... Renata Weber. Dėkoju, noriu padėkoti pranešėjams bei teisės skyriui ir ponui Perijo kuris pateikė labai aišku pranešimą. Turime tarybos, komisijos viziją ir Europos parlamento teisės skyriaus viziją, kuri pažangiausia, esam, kokią esame turėję. Tai gali suteikti tikros e, papildomos vertės, kuriant Europos aukų apsaugos orderį. Turiu du teisinius klausimus. Taip, teisinis pagrindas yra labai svarbus. Jūs minėjote sutarties trečiąjį straipsnį. Ir ypatingai e, nusikaltimų prevencija bei kova su nusikaltimais. Tačiau taip pat minėjote, kad neketinama už, e, e, orderis nėra skirtas užkirsti kelią nusikaltimams, o apsaugoti aukai. E, Tai apie kokią trečio straipsnio dalį jūs kalbate? Ar tai reiškia, kad apsaugos orderio teisinis pobūdis toje šalyje, kuri, kurioje jis buvo išduotas, užtikrina, kad šitą orderį galima vykdyti ir kitoje šalyje? Aš suprantu, kad tai yra logiška, kad e, orderį galima būtų įgyvendinti iš karto kitoje šalyje be jokių papildomų procedūrų, kurias reiktų atlikti iš naujo. Auka vis lieka, visgi lieka auka, e, jie turi teisę į normalų gyvenimą. Tačiau man tai svarbu suprasti, kaip apibrėžiama auka ar potenciali auka. Nemanau, kad apibrėžimas yra problema. Nereikia imtis e, mirtinų priemonių, nereikia, e, kad žmogus būtų nužudytas e, vien tam, kad žmogus galėtų kreiptis dėl to apsaugos orderio. Ponas Romevo. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, turime išsiaiškinti apibrėžimo pobūdį, kaip yra apibrėžiamas šitas e, teisinis reiškinys. Mes dar turime kur e, patobulėti šioje srityje. Taigi, mes turime remtis e, būtinybėmis ir mano nuomonė tai yra būtina. Antra, manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad susidurėme su rimtais teisiniais sunkumais, kai reikia vykdyti šitą priemonę. Turbūt visi žinome, kokie tie sunkumai yra. Jie e, yra tokie kaip sunki procedūra. Ir taip toliau. Ir aš labai sveikinu dviejų pranešėjų darbą. Manau, kad jie pateikė pasiūlymus, kurie mums padės rasti lankščių išeičių kaip teisės aktų bendri kūrėjai, mes turime numatyti ir savo atsakomybę, tai reiškia, mes turime užtikrinti, kad procedūros būtų visiškai aiškios nuo pat pradžių. Ir negalime tikėtis, kad pačios aukos sieks išsiaiškinti teisės aktų interpretavimą. Manau, kad teisės pranešime yra e, labai aiškiai tai pasakyta. Yra dar kur patobulėti, tačiau, manau, einame reikiamą linkme. Labai aišku, kad mes esame kad Ispanija ir kitos 12 valstybių, kurios šitą iniciatyvą pasiūlė, e, prisėmė labai aišku lyderiavimo šioje iniciatyvoje įsipareigojimą. Manau, kad komisija Kaip visi žinome, šį klausimą taip pat sprendė pastaruosius, e, per pastaruosius mėnesius. Ir manau, kad negalima į tai žiūrėti tik iš baudžiamosios teisės pusės. Šitas klausimas yra labai jautrus ir manau, kad m, plačioji visuomenė turi suprasti, e, šį instrumentą. Aš labai sveikinu šių institucijų darbą šioje srityje. Mūsų frakcija labai pritarė e, planams e, tobulinti šitą dokumentą, manau, kad praktiškas tekstas turėtų būti parengtas kuo įmanoma greičiau. Esminis klausimas tai yra įsteigti teisinę reikiamą teisinę bazę. Ir šis dalykas yra numatytas sutarties trečiajame straipsnėje. Sutartyje aiškiai numatyta institucijų um, pareiga užtikrinti laisvą e, žmonių judėjimą ir užtikrinti saugumą. Aš žinau, kad e, mes turime įspręsti daug sunkių, sudėtingų klausimų, tačiau šie yra prioritetiniai. Ačiū, ponė Romeva. Pone, Kolion, e, pone Kolionernst. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti teisės skyriui, kuris paaiškino e, teisinius šios pastangos aspektus ir tai padarė taip anksti. Svarbu užtikrinti, kad turėtume pakankamą teisinę bazę. Kalbant apie trečiąjį straipsnį, nuoroda į sutarties straipsnį, šį sutarties straipsnį yra labai svarbi, nes turime suprasti, ką reiškia laisvė laisvas judėjimas ir taip toliau. Jeigu kieno nors gyvenimui ar geroviai kyla pavojus ir tas žmogus išvyksta į kitą šalį, e, kitą, kurio, ne tą, kurioje buvo išduotas orderis, tai jiems taip pat turi būti užtikrinta ta pati laisvė ir saugumas. Kalbant apie mūsų prioritetus, mes turime apsaugoti žmonės, kurie patiria pavojų. Noriu padėkoti dviems pranešėjoms, kurios pradėjo e, tirti tokią plačią erdvę ir tiek daug pastangų įdėjo e, spręsdamos šį sunkų klausimą. Labai dėkoju Jums abiems. Taigi, mano nuomonė, kokios yra pagrindinės sritys? Mes e, susidūrime su sudėtinga, keblė situacija, turime skirtingas nacionalinės teisinės sistemas, tačiau tuo pat metu turime užtikrinti, kad mūsų priimtas metodas būtų harmonizuotas ir tiktų visai Europos Sąjungai. Mes turime įsiaiškinti, apie ką mes kalbame, kai sakome žmonės susidūrė su pavojumi. Mes turime sudaryti labai aišku sąrašą, kad galėtume veikti efektyviai. Turime apibriežti nusikaltimus bei pavojų pobūdį. E, turėtume įtraukti ir psichologinį smurtą. Turėtume taip pat apibriežti tuos žmonės, kuriems būtų taikomas šis orderis. Taip pat turėtų tai apimti žmonės, kurie dalyvauja liudininko apsaugos programuose, kurie ypatingą pavojų patiria. Mes taip pat labai aiškiai pasakėme, kad apsaugą reikia taikyti išplėstai, nepriklausomai nuo to, kokios teisinės institucijos tame dalyvauja, ar tai yra civilinė, ar tai yra baudžiamoji, ar civilinės ar baudžiamosios teisės institucijos. Manau, kad kart, būtina dirbti kartu ir rasti bendrą sprendimą. Nepakanka eiti atskiromis E, skirtingomis kryptimis. E, viena kryptis būtų civilinė teisė, kita baudžiamoji teisė. Manau, kad toks požiūris nebūtų tinkamas. Ir taip pat tai nepasitarnautų aukų dėliai, aukų labui. Dar vienas svarbus dalykas. Norėčiau pakalbėti apie pakeitimus. Uh, manau, svarbu užtikrinti, kad aukos ar žmonės patirintys e, grėsmę galėtų pasinaudoti visomis valstybėse narėse prieinamomis priemonėmis, kurio, kurias numato šie apsaugos orderiai. Tačiau tuo pat metu manau, kad pranešėjos pasistengė užtikrinti, kad žmonės, kurias, kurios reikia apsaugoti, gautų šitą informaciją ir ją aiškiai suprastų. Apsaugos orderis pradeda galioti tada, kai žmogus jau yra auka. Mano nuomonė, tai nėra apsaugos orderis. Manau, kad mes turime į tai pažiūrėti plačiau. Turime užtikrinti, kad Mes pritaikysime kelis apsaugos orderius, kurie e, apimtų visas, visus etapus, visas situacijas. Ir aš pritariu tarybai ir jų pastangoms, tačiau tikiuosi, kad jie šitą dokumentą patobulins. Ponas Broms. Buvo nustatyta, kad Europos apsaugos orderis gali būti taikomas tik tai, kai yra suteiktas nacionalinis apsaugos orderis. Taip pat dar vienas dalykas, kad e, kita valstybė neturi teisės spręsti ar suteikti e, apsaugos orderį, jeigu apsaugos orderis jau buvo išduotas e, vienoje kitoje valstybėje. Taip pat, kalbant apie apsaugos orderio apibrėžimą, E, nėra visiškai aišku, kuri yra e, kita valstybė ar sekanti valstybė išduodanti apsaugos orderį. Taip pat kalbant apie e, nusikaltėlį, nėra. Apie tą. Apie tą orderį turi būti informuojamas ir žmogus, kuris atliko nusikaltimą, nes toks vienašališkas uh, E, sprendimas nebūtų tinkamas. Taip pat e, informacijos apie e, apsaugos orderį negali būti, informacija negali būti išduodama tik ją išdavusioje valstybėje, nes nusikaltelis ir auka ne, nebūtinai visuomet yra iš, iš tos pačios valstybės, bet tarkim, jeigu jie yra kilę iš netgi iš to paties miesto, tuomet šis, ši, šis teiginys netrodo visiškai tinkamas. Taip pat apsaugos orderis. E, Jeigu e, nusikaltėlis pažeidžia tokį apsaugos orderį, jis privalo būti gražintas į savo kilmės šalį. Tačiau visų pirma reikia žinoti, ko, e, kokia buvo orderio apimtis ir e, kokio pobūdžio orderis buvo išduotas. Ir Pane Monika Makary. Aš esu šešėlinė pranešėja e, e, e, Libė komiteto ir visų pirma norėčiau pasisakyti dėl 15 pakeitimo, kuriame kalbama apie, apie procedūras, kurias, kurių valstybės narės turi imtis siekiant apsaugoti aukas. Tai reiškia valstybė, kuri vykdo apsaugos orderį. Nemanau, kad tai yra suderinama su šios direktyvos tikslu, tai yra greita aukos apsauga. Ir jei auka jau kreipiasi e, prašydama apsaugos, tuomet nėra tikslo pakartotinai saugoti šį, šį asmenį, pakartotinai suteikti apsaugą tokiam asmeniai. Taigi, e, norėčiau paprašyti atidžiau peržiūrėti šią procedūrą. Taip pat dar vienas klausimas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra dešimtasis pakeitimas, kuriame kalbama apie galimybę e, e, apsaugos orderį vykdančios valstybės galimybę taikyti priemonės, kurios yra nepriklausomos ir e, taikomos e, e, nepriklausomai nuo išduoto apsaugos orderio. Manau, kad jeigu imantis taikyti visiškai kitą apsaugos priemonę e, tam pačiam asmeniui, manau, kad į šį klausimą taip pat reikėtų pažvelgti atidžiau. Taip pat dar vienas klausimas, dėl kurio mes čia išgirdome dvi skirtingas nuomonės. Uh, apie galimų aukų apsaugą. E, kai orderis išduodamas tam tikram asmeniui, kuris yra nusikaltimo auka. Tačiau žodžiai e, auka ar e, potenciali auka yra naudojami kartu, tačiau nėra atspindėti teisinėje redakcijoje, teisinėje versijoje. Ir nėra aišku, kas yra aukos ir kas yra potencialios aukos, kadangi e, potencialiomis aukomis gali tapti apskritai visi žmonės. Taigi dar kartą norėčiau pakviesti Jūs e, atidžiau peržiūrėti šias redakcijas. Dėkoju. Silvija Kosta. Tekstas eina. Mm norėčiau padėkoti pranešėjoms už jų nuostabų darbą, kurio jos padarė kartu. Ir tai manau, kad yra labai svarbu, kad du komitetai ėmėsi šio darbo e, to, ties šiuo svarbiu klausimu. Taip pat malonu, kad girdėjome e, parlamento teisinės tarnybos e, nuomonę Ir manau, kad šio pasiūlymo interpretacijos yra visos labai drąsios. Ir ne tik kalbant apie teisinį pagrindą, bet kalbant ir apie tai, kaip mes rengiamės išplėsti šį e, apsaugos orderį. Taip pat kalbant apie 82 mm, straipsnio D punktą bei e, trečiąjį ES sutarties e, punktą tai, manau, mus sugražins prie e, e, savitarpio procedūrų, valstybių narių savitarpio bendrų procedūrų. Ir labai svarbu, kad e, Europoje būtų saugoma nuo galimų e, nusikaltimų Antrasis dalykas. Kaip jau minėjau, sakiau, aš esu šešėlinė pranešėja, tačiau taip pat norėčiau pabrėžti, kad tokių nusikaltimo aukos yra ne tik moteris ir ne tik joms reikia apsaugos. Žiūrint į, į statistiką, taip, moteris dažniausiai tampa tokių nusikaltimo aukomis, tačiau jais tampa ir nepilnamečiai. Esu dėkinga pranešėjoms, kad jos pabrėžė e, konkrečius e, apsaugos priemonės, konkrečius apsaugos atvejus, kur, kurie būtų taikytini nepilnamečiams. Taip pat kalbant apie būtinį smurtą ir taip pat kitas e, potencialias aukas, kurias minėjo mm, e, mm, kiti kalbėtojai. Taip pat manau, kad me, iš esmės mes turime žiūrėti į tą asmenį, kuriam apsauga yra suteikiama ir kokio tipo apsaugos jam reikia. Taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjoms už tai, kad jos atsižvelgia į daugybę pastebėjimų ir juos įtraukė, ypač kalbant apie veiksmingą. Mm veiksmingą informacijos kleidimą aukoms, kad jos žinotų, kad tokia priemonė yra ir kad jie galima naudotis. Taip pat dar vienas e, įdomus dalykas, kurį tikriausiai būtų galima pritaikyti čia, jei e, apsaugos orderis yra išduodamas e, tam tikroje valstybėje narėje. Tiek auka, tiek e, nusikaltėlis ap, turėtų būti ap, informuoti apie tokio orderio išdavimą. Ir e, svarbu pabrėžti, kad auka taip pat gali naudoti šią apsaugą net persikėlus į kitą valstybę narę. Tai yra labai gera priemonė. Taip pat yra privalu e, e, apie tai informuoti nusikaltimų aukas. E, Italijoje, pavyzdžiui, yra nauja apsaugos forma. kuri kuri yra taikoma taip, kad informacija, nusikaltėlių informacija yra pateikiama, kad prieš imtas yra tokios procedūros ir tai iš tiesų buvo didžiulis žingsnis į priekį. Ir e, aukos apsauga yra skiriama teisme, tačiau tai, tai nėra vien tik tai teismų atsakomybė. Dar norėčiau uh, paprašyti, kad e, pona, e, ponia Marina Jana Kudakis pasisakytų kuo trumpiau, kadangi e, mes norime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Aš pasistengsiu iš ties pasisakyti trumpai. Manau, kad labai puiku, kad mes siekime išplėsti šią priemonę iki visos Europos, visų Europos valstybių narių kad galėtume apsaugoti ne tik mm, moteris, bet ir kitas e, žmonių priekybos žmonėmis aukas ir vaikus. Tačiau, kad ši sistema veiktų, reikia, kad būtų e, tvirti ir griežti teisės aktai. Ir manau, kad manau, kad šiuo metu e, teisinis pagrindas nėra pakankamai tvirtas. Ir mano kolega sėdintis greta manęs teigia, kad teisinis pagrindas nė, nė, nėra svarbiausias šioje direktyvoje. Svarbiausia šioje direktyvoje yra auka, kuri jaučiasi nesaugi. Ir e, mes privalome turėti tvirtus teisės aktus, kurie padėtų įgyvendinti šią iniciatyvą. Ir taip pat, e, jei ši iniciatyva, e, šios iniciatyvos įgyvendinimas nebus ta, pradėtas visose valstybėse narise, tuomet negalėsime apsaugoti visų aukų, kurios keliaus iš vienos valstybės į kitą. Taigi galiausiai manau, kad ši idėja yra iš ties puikia, tačiau mes turėtume e, ją e, dar išgryninti. Dėkoju e, už visus jūsų pasisakymus ir ypač už teisės skyriaus nuomonę ponui Berilio. Uh, kuris e, galbūt galėtų ir atsakyti į visus jam pateiktus klausimus. Ir labai prašyčiau kalbėti trumpai. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju labai už malonės pastabas e, dėl mūsų atlikto darbo. Na ir aš tikiuosi, kad e, pavyks mums e, įtvirtinti tą apsaugos orderį. Ponas Kirkopas iškėlė daug abejonių dėl teisinio pagrindo, dėl to, kad direktyva yra patys labai sudėtinga. Na ir jis kvesionavo potencialios aukos savoką šiame kontekste. Aišku, problemų neišspręsime, jeigu situaciją dar labiau apsunkinsime, nes ir taip ji nėra iš paprastųjų. E, na, bet tikiuosi, kad su tomis komplikacijomis mums pavyks susitvarkyti. Ir tikiuosi, kad e, tai atsispindės ir pakeitimuose. Dabar dėl potencialios aukos savokos. Tik tai pakartosiu, kad Europos apsaugos orderis yra grindžiamas nacionalinė teisminė priemonė kiekviena nacionalinė institucija, kuri įvertina poreikį išduoti orderį, kuomet yra išduodamas nacionalinis apsaugos orderis, tuomet jūs galite prie jo dar pridėti tą europinį apsaugos orderį, kaip papildomą orderį. Tiesiog yra išplečiama apsaugos priemonės taikymos rytis įtraukiant kitas valstybės narės. Taigi norėčiau padėkoti poniai Grisbek, kurie išdėstė labai įdomią mintį. Direktyvoje teigiama, kad apsaugos orderis turi užtikrinti asmens apsaugą. Na ir aš tiesiog akcentuoju šią mintį, būtent esmė yra asmens apsauga. ponė Weber. Dėl trečiojo straipsnio. Jūs klausėte, ar reikia čia daugiau dėmesio skirti prevencijai ar apsaugai, kurią straipsnio dalį pritaikyti. Baudžiamosios e, teisės bylose yra dvi medalio pusės - ir apsauga, ir, ir e, prevencija. Kalba eina apie agresyvius veiksmus, potencialiai nusikalstamus veiksmus. Ir čia prioritetas jau yra teikiamas apsaugai, o ne prevencijai. Aš dabar pateiksiu pavyzdį. 84 sutarties straipsnėje teigiama, kad parlamentas taryba bendrai priimdami sprendimus gali taikyti priemonės ir paremti valstybių narių veiksmus nusikaltimų prevencijos srityje. Nusikaltimų prevencija šiuo atveju yra pre nusikaltimo prevencija, kuris, nusikaltimo, kuris turi tarptautinį e, aspektą, tai yra tarptautiniai nusikaltimai, mafija ir panašiai. Nusikaltimo pobūdis jau yra tarptautinis, taigi čia kalba eina apie, na, kitokius nusikaltimus. Gali būti būtinis smurtas, kuris neturi tarptautinio aspekto. Tiesiog asmuo turi teisę laisvai judėti. Kalba eina apie tai. Ir jeigu asmuo nukentėjęs asmo, nukentėjęs nuo e, būtinio nusikaltimo Italijoje, tarkim, tas asmo turi būti apsaugomas netgi tuo metu, kai jis ar ji išvyksta į kitą valstybę narę, nes grėsmė keliauja su juo. Taigi, dėl to mes ir Aišku, ne, netvirtiname, kad žinome visišką tiesą, bet tiesiog tas Europinis apsaugos orderis yra naujos laisvės dalis. Laisvės laisva judėti saugiai. Na ir čia ta naujovė, kurie atsiranda su Lisabono sutartimi, yra ta, kad mes trečiąjį ramstį e, padarome bendrijos priemonę, bendrijos sritimi. Dabar dar tai, ką sakė ponia Kosta, yra labai įdomu. Dėl to, kad mes galime vertinti orderio naudingumą. Ir ji mini tai, kad reikia nepamiršti, kad kalba eina ne vien tik tai apie moteris, bet ir apie nepilnamečius ir liudininkus. Me laimiai ar nelaimiai, ši apsaugos, šis apsaugos orderis nėra taikomas liudininkams. Apie tai visiškai aiškiai yra pasakyta, o priežastis yra labai paprasta. Liudininkas yra asmo, kuris turi būti apsaugomas dėl to, ką jis padarė, kad jis pateikė parodymus. Apsaugos orderis nėra skiriamas aukos ar potencialios aukos elgesio pagrindu orderis skiriamas dėl to, kad asmuo susiduria su agresijos pavojumi. Dėl to, kad kyla pavojus, išpolio pavojus. Ne dėl to, kad moteris dalyvavo bylos svarstymę kaip liudininkė. Ne dėl to jie yra suteikiama apsauga. Esant tam tikroms aplinkybėms, moteris ar kitas e, nukentėjęs asmo turi gauti apsaugą. Na ir uh, Kitas dalykas, e, klausimas, kurį iškėlė irgi ponia Weber, dėl nacionalinių teismų sprendimų pripažinimo. Mes apie tai nekalbame. Devintavėjame direktyvos straipsnėje kalbama apie Europos apsaugos orderio pripažinimą. Tai jau yra kitas dalykas. Tai reiškia, kad teisėjai vykdančios, įgyvendinančios e, šalys, neišduodanti valstybė narė, o įgyvendinanti uh, pritaikanti tą orderį valstybė narė turi išanalizuoti situaciją dėl europinio pripažinimo. Tai nėra jau nacionaliniai parametrai. Teisėjas tiesiog turi pasirūpinti, kad devintajame straipsnėje numatytos sąlygos būtų patenkintos. Tai yra europinės sąlygos, tai nėra nacionalinės sąlygos nustatytos jo valstybėje narėje ir kitoje valstybėje narėje. Tai jau yra kitas dalykas. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Perilo. Norėčiau Jums priminti, kad e, pakeitimo patikimo galutinis terminas yra Birželio 9, 12 valanda dienos. 9 birželio. Dėkoju visiems komitetų nariams, kurie prisidėjo. Prie diskusijų laiko turime labai nedaug, taigi turime iškart perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 14 darbo tvarkės punktas. Tikriausiai prisimenate, kad 13 buvo atšauktas. Ir iš karto periname prie 14 darbo tvarkės punkto tvirtesnio bendradarbiavimo santokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje patvirtinimo. Roma trečioji, Romos trečioji konvencija. Libė ir Jūri komitetai šioje srityje dirba kartu tikriausiai prisimenate, kad 8 metų spalio mėnesį Europos parlamentas pagal konsultavimosi procedūrą patvirtino nuomonę, pagal kurią buvo patvirtintas tarybos sprendimas su pakeitimais ir pataisimais. Na, dabar su Europos parlamentu yra konsultuojamasi dėl sprendimo taikyti sustiprintą bendradarbiavimą šioje srityje dėl reglamento, kuriuo yra įgyvendinamas įgyvendinama ši iniciatyva. Sustiprintas bendradarbiavimas yra siūlomas taikantis tam, tikros, ta, taikant tam tikrą procedūrą. Konsensusas yra. Konsensuso nebuvo pasiekta taryboje. Pone Gebhardt apie tai e, mūsų informavo. Taigi, pone Gebhardt, žodis dabar suteikiamas jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, apie turinį šį rytį nekalbėsiu, nes tam laiko turėsime daugiau birželio 10 dieną. Tiesiog šiandieną norėčiau pakalbėti apie procedūrą, kad kolegos žinotų, ko tikėtis. 2006 metais Europos komisija pasiūlė teisės akto projektą, laikantis Nico sutarties. Na, o įsigaliojus Lisabono sutarčiai šeimos e, teisės sriti, srityje reikalingas vienbalsiškumas e, ministrų taryboje. Kalba eina apie e, skirybų abipusį pripažinimą Europos Sąjungoje, santokos nutraukimo pripažinimą. 2008 metų birželio mėnesį buvo teigiama kad vienbalsiškumo pasiekti nebus įmanoma ir dėl to ta procedūra buvo atšaukta. Kasmet 16 milijonų kelias tautybės jungiančių santokų yra nutraukiama. Ir tok, tokių santokų vyksta ir, dėl, ir panašus skaičius yra santokų nutraukiama. Ir dėl to yra labai sudėtinga, nėra aišku, kuri teisė yra pritaikoma santokos nutraukimo, santokos nutraukimo atveju. Yra porų, kurios nori skirtis, bet negali surasti kompetitingo teisėjo ar teismo ar jurisdikcijos, e, pagal kurią būtų nutraukiama santoka. Taigi, ankstesnėje kadencijoje buvau pranešėję šiuo klausimu ir toliau e, per diskusiją su ankstesniu komisaru ponu Baro mes padarėme išvadą, kad galbūt geriau būtų užtikrinti stipresnį koordinavimą tarp valstybių narių tam, kad būtų išspręstos tos sudėtingos problemos, su kuriamis susidarė piliečiai. Neturėtumėme vilkinti e, to proceso dar ilgiau. Na ir žinome dabar, kad pagal Lisabonos sutartį, kažin ar surasime lengvesnį variantą bendrijos iniciatyvos variantą. Na, bet vis tiek Lisabono sutartyje yra lengviau valstybėms narėms imtis iniciatyvos. Devynios valstybės narės gali pateikti iniciatyvą. Ir šiuo atveju būtent devynios valstybės narės rėmėsi remti šią iniciatyvą. Dar trys valstybės narės prisijungė vėliau prie to teksto. Graikija yra viena iš pirminių iniciatyvos autorių, tačiau ji atsitraukė, ji pasitraukė nuo šio darbo, nežinau kodėl. Aš kalbėjausi su Teisės reikalų komiteto nariais, ponas Vivka yra tikrai labai atviras pranešėjas Teisės reikalų komitete, su juo kalbėjausi apie tai, kaip turėtų vykti toliau ta procedūra. Na ir birželio 3-4 dieną taryba posėdžiaus ir nori priimti sprendimą dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Tačiau tam padaryti pirmiausiai reikalinga, kad Teisės reikalų komitetas priimtų sprendimą. Ir aš tikiuosi, kad kolegos man pritars. Aš kolegoms iš Teisės reikalų komiteto teigiau, kadangi tai yra teisinio pagrindo klausimas, mes neturėtumėme renkti pranešimo ar nuomonės dėl to teisinio pagrindo skirimo. Mes pritarėme tam, kad jūri komitetas šiandien balsuotų dėl teisinio pagrindo, jie vieni gauna tą teisę ir kad toliau būtų vykdoma tolesnė procedūra. Taip pat teigiau, kad jie turi užtikrinti stiprų bendradarbiavimą, nesustiprintą bendradarbiavimą, kai jau kalba eis apie šio klausimo esminius elementus. Taigi 10 val. Teisės reikalų komitetas balsavo dėl teisinio pagrindo. Vienbalsiai jie pripažino, kad reikalingas stiprus, sustiprintas, stipresnis bendradarbiavimas taryboje. Ir tai yra puiku, nes tikrai reikia realiai išspręsti tas problemas. Kaip sakiau, apie turinį šį rytį nekalbėsime, apie tai pakalbėsime vėliau. Su Teisės reikalų komiteto pranešėjų ponu Zvifka aš e, kalbėsiuos per ateinančias kelias savaitės ir jeigu kolegos pritars, iškart po to aš surenksiu susitikimą su šešėliniais pranešėjais, mūsų komiteto pranešėjais, kad galėtumėme informuoti, kad galėčiau informuoti kolegas apie pasiektą pažangą. Na, o birželio 10 dieną jau galėsime padiskutuoti apie klausimo esmę. Yra keletas dalykų, kuriuos tikrai teks aptarti. Komisijos pirminėme pasiūlyme buvo kalbama apie jurisdikcijos pasirinkimą ir teisės pasirinkimą, kurios pagrindų primo sprendimas dėl santokos nutraukimo. Taryba pribojo e, šį elementą ir mes turėt, turėsime priimti sprendimą, ar to, tas apribojimas yra mums priimtinas ar ne. Bet aišku, kaip sakiau, apie tai pakalbėsime, apie turinį pakalbėsime birželio 10 dieną. O dabar aš su pranešėju iš Teisės reikalų komiteto ir šešėliniais pranešėjais pakalbėsiu apie galimą tolesnę e, procedūrą. Jeigu pritarsite, aš tuomet su taryba ir komisija dar pasikalbėsiu apie tai, ką jie ketina daryti. Neoficialiai gavau informacijos, kad jeigu taryba oficialiai priims sprendimą birželio 3 ir 4 dieną dėl stipresnio nacionalinio bendradarbiavimo, tai bus gal pirmas toks atvejis Europos teisės istorijoje. Uh, dar trys kitos valstybės, matyt, prisijungs prie iniciatyvos. Procedūra yra tokia, kad bet kuriuo momentu, bet kuri valstybė narė, kurie dar neprisijungia prie iniciatyvos, tą gali padaryti. Tokiu būdu na, išvengsime pirmosios klasės ir antrarūšės klasės valstybių narių kategorijų. Visi galės prisijungti prie iniciatyvos. Mes tikrai norėtumėme, kad visos valstybės narės tą padarytų, bet matyti tai nėra realistiška šiuo momentu. Pone Gehart, labai ačiū Jums už tai, kad pristatėte e, dabartinę situaciją, kaip e, sustiprintai bendradarbiaujama. E, kiek žinau, nei pirmininkaujančioje valstybė, nei komisija nenori pasisakyti. Tad dabar išklausysime iš karto parlamentarų. Pone Angelili. Ačiū pirmininkė. Esu dėkinga poniai Gerhardt už jos pranešimą. Tačiau norėčiau Jums pateikti keletą skaičių. Jie parodo, kiek svarbu šie klausimai. Pagal oficialius skaičius Europos Sąjungoje kiekvienais metais įvyksta apie 300 tūkstančių tarptautinių santuokų. Tai yra teisiškai pripažįstama sąjunga, aišku, yra ir kitų sąjungų po, tipų, Tad labai svarbus dalykas yra, kokia teisinė sistema yra taikoma skirybų ar gyvenimo atskirai atveju. Ir mes turime toliau bendradarbiauti e, sustiprintai. Tol, kol e, bendra procedūra e, įsigalios. Šis klausimas yra skubus ir Manau, kad Europos teisė kūrininkai jau atsilieka nuo įvykių. Svarbu pabrėžti, kad tie žmonės, kurie turi mokėti už šių teisės aktų trūkumus ir spragas, yra dažniausiai pažeidžiamosios pusės, dažniausiai moterys, nors ne visada, uh, Na ir aišku, patys pažydžiamiausi ir silpniausi yra mažamečiai. Pone Kerphat labai gerai žino šios dalykus, nes praėjusioje kadencijoje ji dalyvavo tarptautinių įsivaikinimų, tarptautinių pagrobimų e, komitete. Ir mes žinome, kad kiekvienais metais tūkstančiai vaikų tampa savo tėvų obi ginčių objektu. Ir tam tikrais atvejais jie tikrai to žodžio prasme yra pavagiami, pagrobiami iš vieno iš tėvų ir vienas iš tėvų lieka be jokių žinių apie savo vaikus. Taip atsitinka ES, todėl kad mes neturime reikiamų teisės aktų, kurie padėtų mums išspręsti tokius skubius atvejus. Darant išvadą, manau, kad gerai būtų numatyti daugiau lankstumo šioje srityje, kad kiek įmanoma daugiau paskatintume uh, E, ginčių sprendimą draugiškai. Galbūt besinaudojant e, tarpininkavimu. Kitu atveju susidurėma e, su tokiu reiškiniu kaip palankesnės teisinės sistemos ieškojimas kaip pavyzdžiui, e, kuris nors iš partnerių ši, e, santokinių nori įsituokti toje sistemoje, kur jam yra palangiausia. Ir gauti daugiau naudos iš e, skirybų susitarimo. Manau, kad mes turėtume numatyti tai atgrasančias priemonės. Pone Infeld. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, malonu pastebėti, kad uh, ponia Gerhard vėl buvo pranešėja šio klausimu ir labai malonu buvo dirbti su ją per ankstesnę parlamento kadenciją. Norėčiau jai labai pritarti. Visiems galbūt norėtųsi bendro Europai sprendimo ir um, kai liūdna išgirsti, kad E, tam tai iniciatyvai pritarė tik tai viena valstybė narė. Aš pati susidūriau su keliais atvejais, kai tokiais atvejais iš esmės moterys, nes skirybos įvyksta labai joms nepalankiomis aplinkybėmis. Ir idealu būtų mums rasti išsamų visą apimantį sprendimą. Anksčiau priimti sprendimai e, ne, nesumažino skirybų skaičiaus, tik tais e, tas skirybas perkelė į prastesnės sąlygas. Norėčiau užduoti keletą klausimų dėl informacijos nesu konstitucinių reikalų ekspertė, tačiau žinoti, kokį vaidmenį visame tame atlieka Europos parlamentas. Jūs sakėte, kad taryba toliau apribojo pasiūlymo taikymo sritį, o parlamentas nori ją išplėsti. Ar tai įmanoma? Ar mes galime padaryti daugiau, nei kad tik siūlyti? Taip pat noriu kai ko paklausti dėl E, vieno jūsų teiginio. Jūs sakėte, kad pasiūlymas e, parengtas e, sustiprinto bendradarbiavimo būdu. Uh, Dar trys valstybės narės norėtų prisijungti, jūs minėjote, norėčiau sužinoti, kas, kokios tos valstybės narės. Ir man atrodo, kad mano valstybė narė šiuo metu nėra pakankamai protinga, kad prisijungtų prie šios iniciatyvos. Aišku, pas mus netrukus bus e, rinkimai, nežinau, kokia bus nauja vyriausybė, tačiau jeigu mano partija e, bus valdančioji, tai mes pritartume šią iniciatyvai. Ar dar kas nors turėtų klausimų? Jei nėra, tai dėkojame už tai, kad taip trumpai pasisakėte, kad padėjote išspręsti e, atsilikimo nuo darbo tvarkės problemą. Norime padėkoti poniai Gerhardt už pranešimą ir mes išklausysime. Dar norime išklausyti jūsų. Ačiū. Labai trumpai norėčiau pasakyti. Aš nenoriu panaudoti labai daug laiko, tačiau norėčiau e, atsakyti poniai Angelilį ir poniai Intveld. Mes turime užkirsti kelią e, tam, kad nebūtų e, palankesnės teismų sistemos ieškojimo, nes iš tikrųjų tai pasitarnauja tik tais e, prieš pažeidžiamų moterų teises. Ir labai svarbu pabrėžti, kad būtų pripažįstami sprendimai visose teisminėse sistemose. Tai labai svarbu. Sofi norėčiau sakyti, kurios yra tos trys valstybės, dabar negaliu Jums pasakyti, nes kartais E, e, trūksta informacijos. Na, aš norėčiau, kad tos valstybės pačios e, atsiskleistų. Na, o kalbant apie srities taikymo išplėtimą, manau, kad mes turime tai dar aptarti kartu su teisės skyriumi ir tam reikia dar papildomai laiko. Tačiau taip bus padaryta kiek įmanoma greičiau. Ir galbūt mes Kalbėdami apie teisinės bazės išplėtimą, mes norėtume kiek įmanoma greičiau pasakyti, kad mes esame įsipareigoję, jog ta e, teisinė bazė būtų, taikymas būtų išplėstas kiek įmanoma greičiau. Ir yra tam tikrų būdų, kaip tai galima būtų paaiškinti ir mes su valstybėmis narėmis apie tai diskutuosime. O kalbant apie sustiprintą bendradarbiavimą, tai Europos parlamentas e, neturi bendro sprendimo prieimimo galių, su juo tik tai konsulto, konsultuojamas ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko aš nesu laiminga. Ir kaip Sofija labai aiškiai pasakė, per ankstesnę parlamento kadenciją aš keletą kartų pabrėžiau, kad mums reikia e, daugeliu moterų taikytinos apsaugos vis, visos Europos mastu. Kai kurios valstybės narės išreiškė didelės, e, didelę rimtą išlygą šio klausimu. Aš vykau į tų valstybių narių sostinės, norėdama, taip sakant, prastumti šitas e, priemonės. Šis parlamentas labai aiškiai pasakė, kad Tai yra ta vyriausybė, Europos parlamentas labai pasakė, kad užkirs kelią tokioms priemonėms. Ir e, ne, ir neleis, kad Europos teisės aktai e, šioje srityje būtų priimti. Mes turime bendradarbiauti, jeigu mes norime užtikrinti bent kokią pa, e, pažangą. Ir mes turime užtikrinti, kad tos valstybės narės piliečiai, kur, kurių, kurios neblokavo viso proceso, turėtų prieigą prie tos apsaugos. Mes čia kalbame ne tik apie paties teisės akto prieimimo dėl paties fakto, mes turime užtikrinti piliečių teises. Ačiū. Jeigu neturite daugiau komentarų, perėsime prie kito klausimo. Tai yra 15 darbo tvarkės punktas Europos bendrijos ir Pakistano sustarimas dėl readmisijos. Čia mes svarstysime e, rekomendacijos projektą, kurį parengė ponas Sogor. Taip pat norėtume priminti, kad 2000, 2000 metų rugsėjį buvo e, svarstytas susitarimas dėl Pakistano readmisijos. Jis susitarimas buvo pasirašytas 2006 2008 e, kovo mėnesį e, komisija ir parlamentas e, pritarė šiam susitarizmui. Tačiau įsikaliojus Lisabonos sutarčiai Europos parlamento vaidmuo iš esmės pasikeitė. Ir anksčiau iki Lisabonos starties įgaliojimo su parlamentu būdavo tariamasi, o šiuo metu E, parlamentas turi tik tai pritarti e, susitarimo sudarimui. Taigi norėtume išklausyti poną Sogor, tuomet e, e, pirmininkaujančiąją valstybę bei komisijos atstovus ir tuomet e, pasiūlysime e, komitetų nariams pasisakyti šiuo klausimu. Dėkoju. Mes kalbėjome apie du svarbius dokumentus. Vienas susijęs su kankinimais. Kalbame apie jungtinių tautų susitarimą pasirašyta 1994 metais. Ir Pakistanas vis dar nesijėmė žingsnių, kad atitiktų e, šios konvencijos reikalavimus, tačiau kai redmisijos susitarimas įsigalios, e, kai šio pranešimo projektas buvo mm, parengtas e, e, e, turėčiau pasakyti, kad parengus šį pranešimo projektą valstybių narių teismai privalo nuspręsti, ar asmenų teisės nėra pažeidžiamos. Ir jeigu jos yra pažeidžiamos, tuomet tuomet susitarimo pasirašyti negalima. E, Junktinėje karalystėje buvo sulaikyti Pakistano studentai ir teismas nusprendė, kad e, studentų pavoj, e, gyvybėms grė, e, grėstų pavojus, jei jie būtų išduoti e, Pakistanui. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Ir šios procedūros esmė yra užtikrinti mm, žmogaus teisės. Prieš išklausant komisijos atstovus mes turime galimybę išgirsti narių klausimus. Jei kuris iš nors iš narių nori pasisakyti, mm, prašom. Pone. Ši procedūra iš ties įdomi. Uh, Ir e, prieš tai vyko pasikeitimas nuomonėmis. Mes, žinome, kalbėjome su komisija apie šį klausimą susijusi su Pakistanu. Ir nei viename susitarime, nei e, pranešėjo pranešime nėra e, minimi šie klausimai, kuriuos mes aptarėme. Ir kaip mes jau sakėme, kad pats susitarimas turi nemažai trūkumų, tačiau aiškinamasis e, e, raštas taip pat e, yra taisytinas. Taigi tikriausiai jums leidus, pirmininkė, norėčiau iš, iš, išdėstyti keletą savo abejonių. Ir galbūt teliu, galėtume toliau pereiti e, prie e, sprendimų paieškos šioms problemoms. E, aiškinamajame rašte yra keletas nuorodų, kurios prieštarauja šios sustarimo pobūdžiai. Didžioji redmisijos susitarimo dalių bus pasirištas ES valstybėmis narėmis. Čia mes kalbame apie Pakistano piliečius, taip pat trečiųjų valstybių piliečius, kurie daugumoje būtų Afganistano gyventojai. Nesu tikra, ar Pakistaną ar Afganistaną galima apibūdinti kaip stabilės valstybės. Ir e, nežinau, ar galima šioms valstybėms atidodomų asmenų um, užtikrinti šių asmenų saugumą. E, ir dėl to man kyla keletas klausimų. Pirmiausia, ar tam, tam tikri Pakistano bei Afganistano piliečiai atvykę į tas valstybės prieš šį susitarimą bus saugus ir kokia bus jų situacija, kai susitarimas bus patvirtintas. Dar viena problema yra tai, kokius būdus pasirenka e, e, Pakistan, e, imigrantai iš Pakistano ir Afganistano. Taip, taip pat nėra aiškus ir kai kurie dalykai, kurie, kurie dėja nėra paaiškinami ir aiškinamajame rašte. Vienas tokių dalykų yra tai ar žmonėms galima išvykti e, iš tų valstybių, iš Pakistano ar Afganistano, kai jie, jie, jie į tas valstybės sugrįžta. Ir taip pat nėra e, minima, kad e, e, galima išsiųsti į Pakistaną ar Afganistaną kuriuos nepilnamečius. Taip pat Afganistanas nėra pasirašęs e, Ženevos konvencijos. Tai ta, tas dalykas taip pat nėra paminėtas aiškinamajame rašte. Taip pat labai keista, kad šis faktas yra ištrintas ir iš galutinės prancūziškos redakcijos Manau, kad pozicija dėl ES galių e, šiame dokumente nėra tinkamai atspindėta. Ir manau, kad nėra tinkamai atspindėta ir, ir, ir suinteresuotų grupių interesai. Nesu įsitikinusi, ar ar esu tinkamas žmogus kalbėti šiam, šiame diskusijų etape. Pone Girijom pateikė iš ties labai puikius klausimus, kuriuos mes jau anksčiau buvome pateikę komisijai. Taigi atsižvelgiant į daugybę klausimų, kuriuos mes pateikėme komisijai, manau, kad būtų tinkamiausias laikas, kad jie juos atsakytų. Taip pat dar norėčiau pridurti vieną klausimą, kuris jau buvo minėtas, kuris yra susijęs su e, laikotarpiu išsiuntus išklau, užklausą. E, tai yra 30 dienų po užklausos iš, išsiuntimo datos, tai manoma, kad ji yra nebegaliojanti. Taigi, kas vyksta tuo met, kai į užklausą nėra atsakoma per šį laiką? ankstesnio mūsų sutikimo su komisijos atstovais metu buvo, buvo teigiama, kad tokiu atveju būtų galima mm, teikti, kad šis dokumentas yra tikrai labai abstraktus. Uh, atsižvelgiant į tai, kad mes esame parlamento nariai, Europos parlamento nariai ir kad mums yra suteik, Lisabono sutartimi yra suteikta naujų galių, mes turėtume. Atsižvelgti į didžiulį e, e, pažeidimų skaičių, kalbant apie readmisijos susitarimus su Pakistanu su suprantu, kad pirmieji e, e, šių susitarimų projektai, šių istorinių ar e, prieš istorinių susitarimų projektai nekalba apie finansinių susitarimų aspektus, tačiau kai kurie e, nariai e, neži... nežinojo, ar verkti ar juoktis, kai jie sužinojo apie komisijos pastangas e, sprendžiant šio susitarimo problemas kilusias dėl šio susitarimo. Pakistanas yra viena valstybių, į kurią suplaukia daug, iš kurios keliauja daugiausia pabėgėlių, kuriais mums tenkas, tenka rūpintis čia Europoje. Manau, kad reikėtų šiek tiek atsižvelgti labiau į žmog, žmogišką padarumą šia, šiame, šioje diskusijoje. Pane Vėber. Na, dėkoju, aš išklausėme įvairių aspektų apie redmisijos sutartį ir mastant apie tai, kiek demokratiškai yra valstybė, kiek ji gali užtikrinti žmogaus teisės, tuos dalykus reikia atsižvelgti, tačiau tuo pat metu man susidaro įspūdis, kad dauguma klausimų m, turėtų būti skiriami ne Pakistanui, o valstybėms narėms. Ir jeigu tai yra tiesa, tuomet nematau priežasčių, kodėl reiktų prieštarauti šiam susitarimui, nes redmisijos nebus, kol nebus primtas sprendimas sugražinti asmenį. Tai reiškia, kad valstybė narė, kurie priima sprendimą, turi įgyvendinti tam tikras procedūras, kurios labai uh, aiškiai išsamei numatytos įvairiose ES direktyvose. Taip pat ta valstybė turės laikytis tarptautinės teisės, kuri yra privaloma mūsų valstybėse narėse. Taigi tas asmo, kuris neteisė, tai būna valstybėje narėje, prieš kuri, kuria, kurio atžvilgiu buvo priimtas sugražinimo sprendimas, pirmiausia, ta byla, tas atvejis išklausomas atitinkamo institucija, ar tai būtų teismas, ar administracinė, administracinė institucija. Ir tuomet tas asmuo gauna teisę į tartutinę apsaugą. Tai reiškia, kad jo byla gali būti svarstoma kitų lygmenių. Kalba neina vien tik tai apie tuos, kurie galimai gali būti sugražinami į Pakistaną, bet ir apie tuos, apie tą kitą principą. Tai reiškia, kad byla pirmiausia svarstoma mūsų valstybėje narėje. Ir kai na, mes nerimaujame dėl redmisijos į Pakistaną, pirmiausia, turime šiek tiek pa, nerimauti ir dėl e, valstybių narių. Mano manimu, šiuo momentu, kas nutinka su tais, kuriuo atžvilgiu yra priimamas sprendimas jį sugražinti, Jeigu mes savo valstybėse narėse to nepadarysime teisėtai, tuomet jie liks tuose sulaikymo centruose. Nemanau, kad mes to norime. Nenorime tokio, tokio gyvenimo tiems žmonėms. Na, o sutartyje, tiesą sakant, tą netaikymo straipsnį netgi įtraukiant. Tai reiškia, kad valstybės narės turi laikytis visų ES tarptautinės teisės nuostatų susijusių su asmenų apsauga žmonių, kurie neteisėtai gyvena valstybėje. Ir aišku, tą taikant negražinimo principą. Taigi šiuo atveju aš nemanau, kad čia reiktų kelti tiek daug klausimų pakistaniečiams. Aš manau, visa tai, kas yra pasakyta, labai aktualu ir mums patiems, mūsų teritorijose. Ačiū. Pone Ernst. Ačiū. Norėčiau paklausti, ką mes darome. Norime, kad valstybė, kurią puikiai žinome, pasirašytų readmisijos sutartį. Puikiai suvokime, kad ji tikrai neįgyven, neįgyvendins žmogaus teisų uh, nuostatų ir pastangų, kurio, apie kurias yra kalbama, nepakanka. Mes norime primesti sutartį tai valstybei, kur skurta, smurtas prieš moteris yra kasdienį, kasdieninis reiškinys, natūralus reiškinys. Vaikai gali vaikams gali būti nuo septyniarių metų taikomos baudžiamosios bausmės už homoseksualumą, pavyzdžiui, ypatingai, taigi čia būtų ciniška taip, ciniška taip vertinti situaciją. Turime nepamiršti politinės ir moralinės atsakomybės. Ko mes norime, ką norime padaryti. Ir prieš užduodama klausimus tarybai ir komisijai, norėčiau pasakyti, kad toks susitarimas, kurio siekiame, reiškia, kad jeigu jo pasieksime su šia valstybė, su kitomis tą patį padarysime, tomis, kurios irgi negerbė žmogaus teisų, taigi turime elgtis labai atsargiai. Dabar klausimų turiu. Pirmiausia, dėl afganistaniečių. Kaip afganistaniečiams, kuriems šis, o šis, o šios sustarimo nuostos gali būti taikomos, kas bus su jais, nes čia panašu, kad jokių garantijų neturime. Netgi jeigu teoriškai norėčiau pritarti tokiam pasiūlymui, man nėra aišku, kas bus su žmonėmis be valstybių, kurie neturi valstybės, trečių šalių valsty, paliečiais. Jie gali būti siunčiami lėktuvais. Apie kokias kitas tautybės eina kalba, kokioms kitoms tautybėms tai galėtų būti aktualu. Na ir tai, kaip yra surašyta čia, šiame pranešime dėl kelionės dokumentų, kokie kelionės dokumentai yra reikalaujami, man yra labai neaišku. Dėl europietiško lėsė pasi leidimo, kaip, kaip tai bus sprendžiama. Taip pat redmisijos komitetas. Jo nėra, kaip, kaip visą tai veiks praktikoje. Ir taip pat Europos parlamentas nedalyvauja tame komitete. Taigi, ką mes darysime? ar ketiname pasirašyti tokius susitarimus. Na, o dėl duomenų apsaugos iš vis nelabai turiu ką pridurti. Norėčiau sužinoti, kaip bus užtikrinama duomenų apsauga su tokiomis valstybėmis. Nesizduoju, kaip tą galima būtų padaryti. Ir paskutinis klausimas. Ar tai yra dvišalis redmisijos susitarimas su Pakistanu, ar Vyksta dėrybos su valstybėmis narėmis, kurios dirba su Pakistanu, kokie yra dvišaliai redmisijos susitarimai svarstomi ir taip toliau. Ačiū, ponė Intfeld. Ačiū, pirmininkė. Prisipažinsiu, kad ir man kyla problemų, sunkumų na, ar klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, kol mane galtinai įtikinsite, kad reikalingas toks susitarimas. Turime aiškiai pasakyti, kad kalba eina ne apie sprendimą, kurį priima valstybės narės išsiųsti žmogų į Pakistaną. Ne apie tai eina kalba. Nors tai yra aktualus elementas, kadangi atsakomybė už tokį sprendimą ir atsakomybė už vertinimą tenka valstybėms narėms. Ir mes kaip ir darome prielaidą, kad valstybės narės laikosi visų galiojančių žmogaus teisės nuostatų. Bet ar tai yra tiesa? Nesu nei teisininkė, nei teisėja, bet e, žvelgdama į valstybių narių sprendimus dėl žmonių sugražinimo į vairias valstybės, na, nežinau, ar norėčiau tomis valstybėmis šimtų procentų pasitikėti. Ir ne mes sudarome susitarimą su Pakistanu. Tos valstybės narės tą susitarimą pasirašo. Taigi aš norėčiau gauti daugiau daugiau garantijų. Na ir dar vienas dalykas. Norėčiau užduoti klausimą pranešėjai. Pranešėjui. Paskutinėme paaiškinamo memorandumo sakinyje, kur kalbama apie kitus argumentus, jis teikia, kad ES turėtų imtis visų veiksmų tam, kad Pakistano vyriausybė ratifikuotų 96-ųjų metų paketą dėl teisų ir jungtinių tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitus nežmog, nežmoniškus žeminančius veiksmus. Jeigu teisingai suprantu, dėrybos dėl susitarimo vyksta jau dešimt metų, man atrodo. Ir Pakistanas turėjo labai daug laiko toms konvencijoms ratifikuoti. Taigi, kodėl mes manome, kad jeigu įtrauksime tokį straipsnį rezoliucijoje, teikdami, kad Na, va dabar reikia pasirūpinti, kad e, Pakistanas tas konvencijas ratifikuotų. Kodėl jiems tai daryti, jeigu dešimt metų jie nesugebėtų konvencijų ratifikuoti? Vis tiek jie to nepadarys. Taigi aš manau, kad tų konvencijų ratifikavimas turėtų būti pirminė šanksnė sąlyga prieš pasirašant tokius susitarimus. Ačiū, galiausiai ponas Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu kai kurių kolegų išsakytoms, išsakytiems būkštavimams. Ir iš tiesų, na, baugina tokia situacija, kai žmonės gražinami į Pakistaną tam, kad ten būtų nužudyti. Tai yra labai emocingas, emocionalus argumentas, bet čia aš norėčiau tiesiog paklausti komisijos, ar teisingai suprantu situaciją. Aš ją suprantu šiek tiek kitaip. Mano manimu, susitarimu negalima naudotis tokiais tikslais. Tai nėra numatyta sutarties tikslas. Susitarimo paskirtis tikslas - siūsti, išsiųsti žmonės, kurie negali gauti jokios apsaugos ES pagal sprendimus, kuriuos priima mūsų institucijos, mūsų nacionaliniai teismai. Tik būtent tokiais atvejais kai žmonės negali gauti, negali, neturi teisės gauti apsaugą Europoje, tik tuomet jie gali ir turėtų būti nusiunčiami į Pakistaną pagal sutarties nuostatas. Aš manau, kad tai yra labai esminis, daly, esminis svarbus dalykas, nes priešingų atveju viską sumaišysime. Ir dabar balsuoti prieš šį susitarimą dėl neteisingų priežasčių būtų klaidinga. Ne, neturime balsuoti prieš šį susitarimą. Aš aišku, suprantu Sofi ir kitų kolegų užsakytiems argumentams, bet jeigu mes tavo Sofi argumentą apsvarstytumėme ir juo pasikliautumėme, tuomet nieko met mes negalėsime pasirašyti admisijos sutarčių su jokia valstybė, nes visuomet yra argumentų, kad mūsų nacionaliniai teismai negali užtikrinti žmogaus teisų saugiklių pakankamų, garantijų, tiek, kiek iki tokio laipsnio, koks jūsų manimų yra pakankamas. Bet jau čia na, nacionalinių teismų prievolė imti tuos sprendimus, ne mes tokius sprendimus turime priimti. Dėl šios priežasties nacionaliniams teismams ir suteikiame įgaliojimus priimti tokius sprendimus. Nes iš tiesų, jeigu to nepadarysime, nepritarsime šiam susitarimui, mes. E, iš tiesų jį nužudysime, o susitarimas yra labai svarbus, nes be jo mes nusiųstumėme neteisingą signalą, lyg ES yra teritorija, į kurią laisvai galima patekti. Čia yra teisinės valstybės principų ir jeigu kažkas nenusipelnė teisinės apsaugos, tarptautinės apsaugos ES, tas žmogus, jis argi turi būti sugražintas į tą šalį. Ačiū prieš išklausant pranešėjo dar suteiksime galimybę ir komisijos, ir tarybos atstovams pasisakyti, išsakyti savo nuomonės. Ypatingai komisija turėtų atsakyti iškeltus klausimus. Komisijos vardu kviečiu Diedrik Palman. Ar norite pasakyti, prašau? Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, and... Labai ačiū, pirmininkė. Man buvo užduota daug klausimų ir komisijai taip pat, tačiau prieš atsakydamas norėčiau padėkoti e, komisijai už labai gerai parengtą rekomendaciją. Noriu padėkoti už atliktą darbą. Ir e, manau, kad komisija šį darbą taip pat vertina. Komisijai buvo užduota labai daug klausimų. Kai kurie iš jų labai techniniai. Aš esu pasirengęs ir į juos atsakyti, tačiau tai gali pareikalauti e, detalių atsakymų. Keletą bendro pobūdžio pastabų. Aš e, norėčiau pritarti tiems, e, kurie sakėte, kad mes turėtume labai aiškiai atskirti gražinimo sprendimą ir readmisijos procesą. Gražinimo sprendimas yra e, proceso vykusio valstybėje narėje rezultatas dėl žmogaus, kuris nelegaliai e, yra tos valstybės narės teritorijoje ilgiau nei matyta. Ir jau reikia, turėjo būti atsižvelgta į vairias apsauginės priemonės. Ir be abejo, kaip e, buvo pasakyta, kad mes galime kreiptis į nacionalinės valdžios institucijas ir su jomis kalbėtis, kai jos priima tokius sprendimus. Tačiau manau, kad mes negalime klaus, klausinėti kompetitingų institucijų valstybėse narėse. Tai yra visiškai kitas dalykas. ES principas yra, kad mes pasitikime viena e, kitos kompetitingomis institucijomis šioje srityje. Readmisijos procesas yra grinai administracinis, e, čia faktiškai kalbam apie fizinį asmens sugražinimą į jo kilmės valstybę. Ir norėčiau pabrėžti kilmės valstybę, nes iš principo šitas sustarimas nors ir numato galimybę gražinti tuos žmonės, kurie nėra Pakistano piliečiai. Praktiškai, jeigu pasižiūrite į nuostatą e, reglamentuojančią trečių šalių piliečius, praktiškai vargu ar jį bet kada, kada nors būtų e, pritaikyta, nes tam sąlygos yra labai, labai griežtos. Taigi, readmisijos procesas iš esmės yra administracinis procesas, palengvinantis asmenų gražinimą iš valstybės narės į šiuo atveju Pakistaną. Buvo užduoti klausimai apie šio susitarimo abipusiškumą. Praktikoje iš esmės tai pasitarnautų ES ir valstybių narių naudai. Tai nereiškia, kad mes primetame šį susitarimą Pakistanui. Uh, dėl jo buvo susidėrėta, dėrybos tęsiasi penkerius, septynerius metus. Ir tai taip pat leido ir Pakistanui gauti naudos iš šio susitarimo. Pasižiūrėkime bendras deklaracijas pridėtas prie susitarimo. Jūs matote, kad jiems pavyko išsikovoti tam tikras formuluotės dėl legalios e, migracijos galimybių, dėl vizos, poli, vizų politikos ir e, jie taip pat išgavo iš mūsų didelių nuolaidų. Taigi tai nėra Pakistanui primestas susitarimas. Pakistanas yra didžiulė galinga valstybė ir neįmanoma ES tokioms valstybėms primesti savo susitarimų. Dar viena iškelta mintis apie bendrą readmisijos komitetą. Toks komitetas nenumato Europos parlamento dalyvavimo savo darbe. Jungtinis readmisijos komitetas yra techninis ir jis įgyvend, e, prižiūri sustarimo įgyvendinimą. Jame dalyvauja komisija ir valstybių narių ekspertai. Aš dalyvavau daugelie tokių komitetų, jie labai techniški ir nagrinėjami labai techniniai klausimai, kaip pavyzdžiui, kokius papildomus dokumentus mes galėtume priimti be to, kas minėta susitarime ir su kokiamis problemomis e, susidurėme, kokias diskusijas reikia vykdyti. Jie kalba apie labai labai techninius dalykus ir aš nemanau, kad parlamentas, kuris nedalyvauja uh, įgyvendinant šį susitarimą turėtų kokiu nors, e, kokiu nors suinteresuotumą dalyvauti tokiuose komitetuose. Mes e, Europos parlamentui e, pateikėme šių komitetų protokolus. Ne tik kalbant apie Pakistaną, bet ir apie kitus jau galiojančius susitarimus. O kalbant apie parlamentarų įtraukimą į šį komitetą, manau, kad tai nėra gera mintis. Mes e, kalbėjome apie kelionės dokumentus, kas su jais atsitinka, kai baigėsi 30 dienų terminas. Jeigu panalizuosite patį susitarimą, jame sakoma, Aš kalbu apie antrąjį straipsnį, e, piliečių remisiją. Taigi jame sakoma, kad e, valstybė nedelsdama išduoda asmeniui kelionės dokumentus reikalingus jo e, gražinimui. Ir jie turi galioti bent jau šešis mėnesius. Per šį laikotarpį, jeigu asmo negali grįžti į e, savo šalį, tai jų galiojimas pratesiamas dar 40 dienų. Aš nežinau, ar šie klausimai paremti lesai pasė, tačiau Europos lesai pasė naudo, panaudojimas čia šiame sustarme nenumatytas. Uh, Pakistano valdžios institucijos išduoda e, dar vieną kelionės dokumentą, kuris galiotų bent jau šešis mėnesius ir jeigu reikia, tą galiojimą dar galima pratesti 40 dienų. Kągi dar čia turime. Dėl Afganistano piliečių. Šis susitarimas e, nekalba apie Afganistano piliečių gražinimą į Pakistaną. E, šio šimtmečio pradžioje mums buvo suteikti e, šie įgaliojimai ir mes taip pat dirbome apie afganistaniečių gražinimą, su, su afganistaniečių gražinimu ir mes parengėme to gražinimo planą. Afganistaniečių gražinimas vyksta savanoriškų pagrindų. Taigi pirmiausia, šio susitarimo tikslas yra gražinti pakistaniečius. Gali būti, kad šitas sustarimas bus panaudotas afganistaniečių gražinimui, jeigu afganistaniečiai atitiks šiame straipsnėje išdėstytus reikalavimus. Vėlgi, tos sąlygos labai griežtos ir iš esmės afganistaniečių pase turi būti viza arba leidimas nuolat gyventi, kurį turi būti išdavęs Pakistanas. Ir Afganistanietis gali turėti, turi turėti galiojančią vizą, uh, arba leidimą nuolat gyventi, kurį iš, būtų išdavęs Pakistanas. Taigi šio sustarimo tikslas nėra numatyti afganistaniečių gražinimą į Pakistaną, o apie tai, kad pakistaniečiai turėtų būti gražinami į Pakistaną. Ir mes, pas mus yra labai dideli nelegalių imigrantų srautai per Turkiją į ES ir dauguma iš jų šiandieną yra pakistaniečiai. Mes manome, kad šis mm, susitarimas gali e, būti žalingas e, suardant šiuos srautus. Taigi, kalbant apie kitų trečiųjų šalių piliečius, tai gali būti bet kokios kitos trečios šalies e, pilietis, jeigu tik tai jis atitinka susitarime numatytus kriterijus. Dėl dvišalių susitarimų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šiuo metu visos valstybės narės gražina Pakistano piliečius į Pakistaną. Tarp jų ir tuos prieglopščio prašytojus, kuriems prieglopstis nebuvo patvirtintas. Ir readmisijos sutartys su Pakistanu neegzistuoja, išskyrus e, tarp Junktinės karalystės ir Pakistano. E, Tačiau valstybės narės ir Pakistanas, kitos valstybės narės Pakistanas neturi e, redmis, dvišalių redmisijos sutarčių. Aš tikiuosi atsakiau jūsų klausimus ir jeigu turite dar, tai ir jeigu turime tam laiko, tai aš mielai atsakysiu juos. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Dabar pirmininkaujančios valstybės atstovas ponas Burgos. Labas rytas. Jau ne pirmąjį kartą šiame komitete svarstome readmisijos klausimą. Atidžiai klausiausi, e, ką komentavo ir ką klausė komiteto nariai. E, taryba e, iš tiesų mano, kad šis sustarimas yra labai svarbus ir ypač svarbus valstybių narių migracijos politikai. Jei nebus bendro e, e, susitarimo Europos Sąjungoje, valstybės galės daryti dvišalių susitarimų, žinoma, tad tuomet bus sudėtingiau. Tačiau jei ES imsis savo vaidmens, e, kuriant migracijos politiką, bus paprasčiau. Kalbant ap, būtent apie Pakistaną, taryba surengė e, dėrybas ir e, taip pat pateikė šių dėrybų išvadas. Turiu pripažinti, kad dėrybos nebuvo lengvos. Ir e, dėja negaliu dėl to sutikti, tačiau aš pritariu komisijos atstovo išsakytai nuomoniai. Kai, kai kurie dalykai, kurie kelia susirūpinimą e, komiteto nariams, e, e, tokie kaip, pavyzdžiui, žmogaus teisės, kelia susirūpinimą ir mums. Žmogaus teisės, žinoma, yra privalomos, tačiau readmisijos susitarimas yra sudaromas po to, kai yra patikrinama, kaip, kaip yra gerbiamos žmogaus teisės toje valstybėje. Pirmiausia, turime įsitikinti, ar jos yra gerbiamos ir jų yra paisoma ir tik tuo met yra duodamas įsakymas e, žmogui išsiųsti atgal į jo gimtąją šalį. Taip. Ir tik tai paskutinėme etape, kai yra įsitikinama, kad nėra jokių problemų, jokių galimų problemų dėl žmog, grėsmės žmogaus teisėms, tuomet yra priimamas sprendimas. Dar vienas svarbus klausimas yra e, trečiųjų, valst, trečiųjų valstybių e, piliečių gražinimas. E, Pakistano Piliečių gražinimas, žinoma, bus vienas e, dažniausių atvejų, su kuriais teks susidurti. Afganistaniečiai bus, e, afganistaniečiai bus labiau išimtis, o netaisyklė, kalbant apie jų gražinimą į Pakistaną. Jiems reikia turėti Pakistano valstybės išduotą e, dokumentą, leidimą arba vizą ir su tokiamis valstybėmis, kurios yra taip toli kaip Afganistanas. Šios gražinimo procedūros iš tiesų nėra paprastos. Tačiau mes vienu ar kitu būdu jau esame susiję su Afganistanu. Tai reiškia, kad Afganistane. Uh, E, e, turi būti gerbiamos teisės. Tai reiškia, kad joks asmo nebus išsiųstas iš jokios valstybės narės, jeigu ta valstybė narė prieš tai neįsitikins, ar Afganistane yra paisoma žmogaus teisių. Taigi norėčiau paraginti komiteto narius pasvarstyti, e, kaip svarbu pasirašyti šį susitarimą ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme pranešimui. Dar dabar, ponė Sogor, ar norėtumėte pateikti savo reakciją, ar norėtumėte dar atsakyti į keletą klausimų, kurie buvo iškelti dėl e, teisėto mm, pabėgėlių gražinimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Bosetil taip pat komisijos bei tarybos atstovams. Norėčiau pradėti nuo ponios Intveld e, pasisakymo. Tikriausiai nebuvo aišku, tačiau šios konvencijos jau buvo ratifikuotos Afganistano parlamente. Ir kalbant apie e, e, teismų sprendimus ir apie didžiąją, didžiąją Britaniją. Na, e, Didžiosios Britanijos atveju piliečiai į Pakistaną atgal nebuvo išsiusti, nes Didžioji Britanija nebuvo įsitikinusi dėl žmogaus teisų apsaugos Pakistane. Tačiau, žinoma, mes stengiamės pasitikėti teismų sprendimais. atrodo, kad teisingumu pasitikima, bent jau Junktinėje karalystėje. Šešėlinis pranešėjas minėjo e, e, kitus e, veiklą žmogaus teisų srityje. Tai žinoma retorinis klausimas. Ir tai yra vienas klausimų. ties kuriuo kyla bejonių, kad e, ne visose e, netgi valstybėse narėse žmogaus teisės yra e, gerbiamos ir gali būti, pažeid, gali būti dides, netgi didesnių žmogaus teisų pažeidimų nei tie, kurie yra Pakistane. Tačiau tai yra tik mano asmeninė nuomonė. Tačiau bet kokiu atveju, žvelgiant į ateitį, yra tam tikri tekstai, kurių dėja negalime pakeisti. Ir šiuo atveju tai yra sutartis, kurios negalime pakeisti. Todėl mano patarimas būtų. Ir ką aš jau minėjau ir šešėlėms pranešėjams bei visai frakcijai, e, kuomet mes susitiksime birželio mėnesį, norė, kad tuomet visą tai ir aptarsime. E, tai, taigi, kaip suprantu, jūs vėliau susitiksite su šešėliniais pranešėjais ir aptarsite ir imsite visus šios klausimus ir imsitės tolimesnių žingsnių. Taigi, ties šiuo darbo tvarkės klausimų darbą baigiame, pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 16 darbo tvarkės punktas. Ir labai svarbus dalykas tai Eurojusto metinio pranešimo pristatymas. Ir jį mums pristatys Eurojusto pirmininkas, e, kurį mes labai maloniai čia sutinkame, ponas Aledas Viljamsas. Maloniai sutinkame jūs čia, prašau sėstis. Mhm. Sveikiname poną Aledą Williamsą, Eurojusto pirmininką, kuris e, apžvelgs ataskaitą ir baigs šio mūsų Libė komiteto posėdžio rytinį susitikimą. Nuo, e, jam lieka paskutinės 45 minutės e, nuo jo. Esame dėkingi, kad jis savo apsilankimu pagerbė mūsų komitetą. Svarbu E, labai e, svarbu e, gerinant saugumą, laisvę ir teisingumą Europoje bendradarbiauti su tokiamis institucijomis kaip Eurojustas. Ir mes net nebejojame to, tokių institucijų būt, būtinybę. E, čia ponas Viljamsas pristatys 2009 metų e, veiklos e, ataskaitą. Tuomet mes turėsime laiko diskusijoms ir ten galės pasisakyti komisijos bei tarybos atstovai. Pone Viljamsai, jums suteikiamas žodis. Pone pirmininkė, dėkoju Jums už malonius žodžius ir taip pat už galimybę pristatyti uh, 2009 metų metinį pranešimą e, Libė komitetui. Kiek suprantu, turėt, mano pasisakymas turėtų trukti 10-15 minučių. Taip, dėkoju. Žinodamas, kad neturėjau galimybės pasisakyti, kad galėjau jums pasisakyti jau anksčiau, nu, norėčiau taip pat pasakyti, kad mano pasisakymą galbūt palengvins keli dalykai įvykę 2009 metais, e, kurie yra susijęs su teisiniu bendradarbiavimu Europos Sąjungoje. Tai, tai yra pasikeitimai Eurojusto teisinėje sistemoje. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, kai buvo patvirtinta Stoholmo programa ir kai buvo paskelbtas Eurojusto sprendimas. Dar vienas dalykas, tie, ties kuriuos tenksiu sustelkti šio trumpo pristatymo metu, tai yra pats metinis pranešimas, kuriame bus pateiktos rekomendacijos. Aš suprantu, kad jūs visi tikriausiai turite bent jau anglišką šio pranešimo kopiją. Ir netrukus bus paskelbtos e, e, redakcijos visomis oficialiosiomis kalbomis. Taip pat pakalbėsiu ir apie e, teisinio bendradarbiavimo kliūtis ES. Norėčiau pradėti su tam tikromis trumpomis pastabomis, kalbant apie bendradarbiavimą tarp Eurojusto ir šio komiteto. Kaip jau minėjau, tai yra pirmasis pranešimas pristatomas šiame e, komitete įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. E, tai, kad Europos parlamentas yra atsakingas už Eurojusto darbo vertinimą. E, ir Europos veikimo sutartis užtikrina, kad Eurojustas funkcionuotų tinkamai ir kad Europos parlamentas būtų įtrauktas į Eurojusto veiklos veltimą iki 2012 metų. Norime, kad parlamentas taip pat aktyviai dalyvautų, komitetas aktyviai dalyvautų Eurojusto veiklos vertinime, Ir šio mėnesio 29 dieną bus e, posėdis, kuriame dalyvaus Libė komiteto atstovai e, Eurojuste, kur e, bus kalbama apie naujojo Eurojusto sprendimo įgyvendinimą. Taip pat manau, kad šio, šiame posėdėje aptarsiamos temos bus ypač įdomios komiteto nariams komitetas, manau, jau, jau kalbėjo apie e, Eurojusto biudžeto patvirtinimą. Taigi mes labai gerai žinome apie jūsų komiteto darbo svarbą ir norėčiau trumpai apžvelgti dal, darbą su by, bylomis, kuris sudaro didžiąją Eurojusto darbo dalį. Tai Pranešime išaiškė du dalykai. Vienas yra tai, kad valstybės narės ir toliau e, teikia e, Eurojustui vis daugiau bylų. Ir nuo Eurojusto įsikūrimo 2002 metais bylų padidėjo net septynis kartus. Bylų daugėja kasmet ir jeigu, tarkim, palygintume 2009 metų skaičius su 2008 metų skaičiais, pamatytumėte tikrai ženklų pokytį tarp Eurojustui siunčiamų bylų. Šiuo metu sprendžiame maždaug 1400 e, bylų per metus. Ir tikriausiai būtų teisinga sakyti, kad jūs kaip ko gero įsivaizduojate, kad populiariausios valstybės, kuris dažniausiai naudojasi mūsų paslaugomis, yra Vokietija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija. Ir šio, šios tendencijos tęsiasi vakar pasirodę skaičiai rodo, kad per š... penkis šių metų mėnesius buvo užregistruota nuo 6 iki 700 naujų bylų. E, kalbant apie bylas Eurojuste, taip pat vyko ir keletas koordinavimo posėdžių. Manau, kad tai yra sritis duodanti daugiausia pridėtinės vertės. E, koordinavimo posėdžiuose e, prokurorai bei tyrėjai iš kiekvienos iš valstybės narės, e, suinteresuotos valstybės narės susitinka prie apskrito stalo, aptaria bylos taktiką bei strategiją ir e, stengiasi aptarti sunkumus susijusius su jurisdikcijos konfliktais ir tai stengiasi išspręsti bylą apskritai. Galbūt tai geriausiai iliustruoja koordinatorių posėdžių darbą. Uh, 131 užklausimas gavo ir du trešdaliai tokių koordinacinių susitikimų buvo susiję su daugiau nei trimis valstybėmis narėmis. Na, dar vienas dalykas, kuris mane tikrai patrasina, yra tai, kad vienas iš 131 koordinacinių susitikimų dalyvavo, dviejose trešdalis susitikimų dalyvavo Europolo atstovai. Uh, trečdalyje tokių susitikimų, 47 susitikimų atveju dalyvavo Europolo atstovai. Taigi tendencija šiemet yra labai panaši. Per penki, penkis mėnesius iki vakar dienos 61 koordinacinis posėdis įvyko Hagoje. Na ir dar vienas, viena mintis dėl koordinacinių posėdžių ir bendrai bylų svarstymo. Norėčiau akcentuoti Eurojusto vaidmenį bendrose tyriejų grupėse. Čia yra du aspektai. Pirmiausia, Eurojustas tampa tinklo, jungtinių tyrimo grupių tinklo centru ES lygmenių. Kita vertus, Eurojustas labai aktyviai dalyvauja tvarkant finansavimą, finansavimą, kurį skiria komisija bendroms tyriejų grupėms. Praeitais metais lėšas pirmąjį kartą skyrėme dviems tyriejų grupėms. Ta, tas buvo padaryta sėkmingai ir finansavimas buvo gautas praeitų metų pra, pabaigoje. Penkios tyriejų grupės gavo finansavimą. Praeitais metais e, Eurojusto dėka. <clears throat> Na ir tų, to finansavimo tvarkymo sėkmė buvo nemenka ir komisija dabar įvertino, kad 2,1 milijono eurų skiria, bus skiriama tolesniam Eurojusto administruojamam finansavimui, kuris toliau pasieks tyriejų grupės. Na, Europolas taip pat e, rengia bendrų tyriejų grupių vadovą, kuris būtų skiriamas e, prokurorams, praktikuojantiems teisininkams valstybėse narėse. Tai bus iš tiesų labai sėkmingas dokumentas, kuris dabar yra išverstas į visas ES valstybių narių kalbas. Ar dar turiu laiko, klausia kalbėti. Tuomet e, pereisiu dar prie vieno aspekto, kuris mano manimu turėtų būti trumpai aptariamas. Dėl to, kad po praeitų metų ataskaitos e, mums teko naujas uždavinys - būtent nustatyti teismų bendradarbiavimo sunkumus. Ir peržėję mūsų pranešimą pamatysite, kad čia yra dvi sunkumų grupės, kurios buvo mūsų išvelgtos. Pirmiausia, e, tas sunku, tai pirmiausia, tas pirmoji sunkumų kategorija, taip vadinamieji praktinio pobūdžio sunkumai, yra akivaizdu, kad e, tokių problemų matyt atsiras visuomet, bendrai kovojant su nusikaltimais, tarptautiniais nusikaltimais ypatingai. Taliau, tačiau šalia to dar yra ir taip vadinamas tarptautinių nusikaltimų deprioriteto, nu, nu, neprioritetizavimas. Pavyzdžiui, jeigu valstybės narės organizuotų nusikaltelių grupė, imasi nusikalstamos veiklos kitoje valstybėje narėje, akivaizdu, kad tyrimo ir prokuro, tyriejų ir prokurorų darbe atsiras sunkumų. Ir tie sunkumai, aišku, gali būti techninio pobūdžio, susijęs su tuo, kad yra jurisdikcinių problemų. Pavyzdžiui, organizu, organizuotų nusikaltelių grupė A valstybėje narėje vykdo veiklą kuri nepatenka į A valstybės narės jurisdikciją kaip nusikalstama veika. Na ir taip pat, kalbant praktiniais terminais, atsiranda sunkumų dėl to nusikaltimo priorite... prioritizavimo. Jeigu A valstybėje narėje veikiančių nusikaltėlių auka yra B valstybėje narėje, tai reiškia, kad nusikaltimai atlikti vienoje valstybėje nebus traktuojami vienodai kaip kitoje valstybėje, kaip, kaip, taip pat kaip ir kitoje valstybėje narėje. Taigi vien, nusikaltelių lokalizavimas vienoje valstybėje narėje, kurie kelia grėsmę nusikė, aukoms kitoje valstybėje narėje, aišku, tai yra tas rytis, kuriai reikia skirti prioritetą. Ir mes pateikėme pavyzdžių savo metinėje ataskaitoje dėl to, ką mes įvardiname kaip sukčiavim, sukčiavimas. Taip pat yra teisinių, kultūrinių problemų, sunkumų. Ir čia, aišku, su tuo yra susiję įvairūs aspektai. Įvairiose valstybės narėse egzistuoja skirtingos teisinės sistemos, skirtingi vaidmenys tenka prokurorams, teisėjams, tyrėjams. Vienas paprastas pavyzdys. Pavyzdžiui, kontroliuojamo pristatymo autorizavimas. Vienoje valstybėje narėje tai gali būti teisėjo, magistrato, teismo, teismo magistrato sprendimas, kitoje valstybėje narėje tai gali būti jau policijos pajėgų funkcija autorizuoti kontroliuojamą pristatymą, pervežimą. Ir kontroliuojamas pervežimas reiškia, kad yra pervažiuojama per valstybių narių sienas. Tuomet problema tampa dar aktualesnė, kadangi autorizavimo procesas yra susijęs su tam tikromis priemonėmis, kurios <clears throat> yra naudojamos pagal ES teisės aktus. Yra taip pat aiškių sunkumų ir dėl parodymų primamumo ir patikimumo ir, ir panašių dalykų. Bet apie tai plačiau nekalbėsiu. Dar labai trumpai pabaigai norėčiau pasakyti, kad mūsų metinėje ataskaitoje yra tam tikrų dalių, kur mes kalbame apie, šal, apie partnerį, partnerius ES mastu. Ir pirmiausia, čia norėčiau paminėti Europos teismų tinklą, tai yra mūsų privilegijuotas partneris. Ir mes tikimės, kad po, 2000, e, po, birželio 29 dienos susitikimo, į kurį yra pakviestas ir Libė komitetas, ir kitų iniciatyvų, tie santykiai, darbo krūvio pasidalymas tarp Eurojusto ir Europos teismų tinklo pagerės. Yra ir kitas labai svarbus partneris - Europolas. Praeitais metais buvo pasiekta daug pažangos, mes pasirašėme naują bendradarbiavimo sustarimą su Europolu, pagal kurį bus keičiamasi plačiau informacija tarp šių dviejų institucijų, nes anksčiau informacijos mainai vyko tik prireikus, o dabar viskas yra sukonkretinta ir tikimės, kad bendradarbiavimas taps aktyvesnis po to naujo susitarimo pasirašymo. Kaip minėjau anksčiau, Europolas dalyvauja mūsų koordinaciniuose posėdžiuose ir pradėjo netgi imituoti mūsų koordinacinius posėdžius. Juos rengia ir patys dabar Europole. Ir dabar mes esame 12 iš 19 analitinių e, bylų Europole partneriai. Dar vieną pavyzdį norėčiau pateikti, kuris parodys, kaip Europolas ir Eurojustas bendradarbiauja tas pavyzdys nėra nužve, nušviestas 9 metų metinėje ataskaitoje, tiesiog e, kalba eina apie bylą, kurią svarstė Eurojustas ir Europolas bendrai prieš keletą savaičių. Kalba eina apie islamo teroristų organizacijos finansavimą. Byla buvo labai įdomi, mano manimu, kadangi viskas prasidėjo Italijoje. Buvo aišku, kad e, teroristų organizacijos veiklos finansavimas buvo skiriamas iš prekybos žmonėmis, iš, iš Indijos ir taip pat prekyba narkotikais. Eurojustas labai aktyviai įsitraukė svarstančią bylą, vyko koordinaciniai posėdžiai Eurojuste ir galiausiai sėkmingai buvo išduotas Europos arešto orderis ir penki pagrindiniai islamistų organizacija organizacijos e, vadeivos buvo areštuoti. Taigi e, tą žinią ir baigsiu savo pasisakymą. Dėkoju, dėkoju ponui Viljamsui už pas, pristatymą, dėkoju, kad e, taip glaustai pristatėte metinę ataskaitą. Dabar turėsime dar laiko išklausyti, kuo galima daugiau komiteto narių. Yra metinė ataskaita išleista raštu, kad mūsų kolegos galėtų pasiskaityti ir išsamei susipažinti su 2009 metais atliktų Eurojusto darbu. Dabar išklausysime parlamentarų. Turime klausimų. Pirmiausia, ponas Lambrinidis. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Viljamsai. Mano klausimas yra susijęs su tuo, ką jūs apie ką kalbėjote pabaigoje. Pateikėte pavyzdį apie teroristų finansavimą ir SWIFTą. Kaip tikriausiai žinote, pagal SWIFTO, dėl SWIFTO susitarimo, dėl kurio deramasi, yra problemų, nes JAF administracija reikalauja, kad SWIFTO informacija jiems būtų pateikiama, remiantis jų pateiktais faktais, faktais, e, pagal kuriuos jie kažkurios asmenys laiko įtariamais teroristais. Taigi, mano klausimas yra štai koks. Kaip Eurojustas turėtų būti įtraukiamas, kokį leidimą turi būti, koks leidimas turi būti išduodamas, įtraukiant Eurojustą. Ačiū. Ačiū, Renata Weber. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponė Viljamsai už jūsų pristatymą. Sėkmės jums linkiu jūsų darbe. Ir norėčiau daugiau sužinoti apie Eurojustui tenkančias problemas. Jūs pristatėte geruosius aspektus, džiaugiuosi, kad jų yra. Ir žinau, kad nebuvo lengva išsireikalauti tam tikrų pokyčių, kurie galiausiai jau na, buvo patvirtinti. Mes norėtume jums suteikti daugiau įgaliojimų ateityje. Ir norėčiau, kad jūs plačiau pristatytumėte problemas, nes mes turime galimybę jas išspręsti kažkaip. Na, turėdama, kalbėdama apie problemas, turiu omenyje, pavyzdžiui, bendras tyriejų grupės, norą ar nenorą valstybių narių dalyvauti tose grupėse. Uh, Jūs minėjote sunkumus, kalbėjote apie teisinės kultūros problemas, teisinių sistemų skirtumus. Norėčiau, kad daugiau e, pakomentuotumėte tuos dalykus ir kaip jūs sprendžiate tas problemas, su kuriomis susidurėte. Ačiū. Dėkoju. Ponas Jekolino. Pone Viljams, tai labai didžiai išklausėme jūsų pristatymo. Viso to, ką jūs e, kalbėjote apie savo veiklą. Ketvirtasis kanalas bus. Anglų kalba ketvirtojo kanalu. Antruoju. Sako kalbėtojas. Taigi mes labai didžiai išklausėme, ponė Viljamsai, jūsų skaičių 700 bylų, 131 koordinacinis posėdis, geresnis bendradarbiavimas su Europolu, bendros tyriejų grupės, tyriant finansinius nusikaltimus. Tikrai daug dirbate Eurojuste. O mano klausimas bus labai paprastas. Šiandieną mes kalbėjome apie Europos apsaugos orderį. Kalba eina apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Ar Eurojustas dalyvaus prevencinio bendradarbiavimo srityje tam, kad tie klausimai, kurie yra svarstami šiame komitete ir plenarinėme parlamento posėdyje, atitiktų jūsų pozicijai. Nes pirmiausia, turime pasirūpinti, kad būtų parengtas tinkamas teisinis pagrindas, kad būtų pasiekta šios iniciatyvos tikslų. Tikslų, kurių mes, aišku, bandysime siekti su jūsų pagalba. Dėkoju. Ačiū. Ar yra dar norinčių užduoti klausimą? Prašau, ponas Bronsas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar Europos arešto orderis bus naudojamas išsiųsti asmenį iš valstybės? Iš tos valstybės, kur jo veikla laikoma nenusikalstama, į tą valstybę, kur jo veikla laikoma nusikalstama. Tai turi, aišku, ir politinių e, pasiekmių, čia yra įvairių politinių akademinių nuomonių, nes skirtingos valstybės skirtingai apibrėžia, kas sudaro minties nusikaltimą. Aš turiu omenyje minties nusikaltimus. Puiku. E, ponas Dėsė Mera. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu daug klausimų, tačiau laiko trūksta. Tai aš trumpai visų negalėsiu užduoti. Labai ačiū už jūsų pranešimą. Uh, Kalbant apie koordinacinius uh, susitikimus ir apie jurisdikcijos uh, netitikimus, gal galėtumėte pateikti pavyzdį, kas dalyvauja sprendžiant jurisdikcijos konfliktus? Ar valstybės narės, ar kalbame apie kokį nors teisėją? Uh, ar tai nacionalinis teismas, ar aukščiausiasis teismas, kuris sprendžia šios klausimus, ar e, pirmos instancijos teisėjas sprendžia jurisdikcijos konflikto klausimus. Ačiū. Suteiksiu žodį ponui Williamsui, tačiau prieš tai dar ir komisija ir pirmininkaujančia valstybė galėtų pasisakyti. Jų čia nėra berots. Tai tada ponui Guliems žodis. Labai ačiū. Aš e, užbėgsiu įvykiams už akių prieš atsakydamas į jūsų klausimus ir norėčiau kreiptis į pono, poną Lambridinį ir atsakyti į jo klausimą dėl Svifto. Eurojustas gauna informaciją daugiausiai iš valstybių narių. Ir kaip Lisabono sutartyje minima, mūsų vaidmuo yra padėti tokiam bendradarbiavimui ir jį stiprinti, kaip bendradarbiauja nacionalinės tyrimo e, institucijos ir prokuratūros. Tad informacija Eurojusta gali pasiekti per nacionalinius tyriejus ir prokurorus. Taip pat ir ją gali gauti iš kitų ES partnerių. Ypatingai turiuomenį Europolą. Aš uh, norėčiau tiesiog pradėti taip atsakyti jūsų klausimą. Informacija, kurią gauna Eurojustas ir toliau lieka tų institucijų, kurios jie pateikė nuosavybę. Ir tik tos informacijos savininkams leidus, Eurojustas galėtų toliau kitiems atskleisti tą informaciją. O praktiškai kalbant, kas atsitinka, tai Europolas ar valstybė narė, remdamasi analitinę darbo bylą, pateikia Eurojustui informaciją, nes jų tikslas yra per Eurojustą identifikuoti tinkamus tyrimo partnerius. Tikiuosi, kad šiek tiek atsakiau bent jau preliminariai į jūsų klausimą. Pone Weber, jūs klausėte apie problemas susijusias su Eurojustu. Dauguma šių problemų yra bendros daugeliu mūsų partnerių Europos Sąjungoje. Pati sunkiausia problema yra informacijos apsaugojimas. Manau, kad pagal naująjį Eurojusto sprendimą bus pasistumėta smarkiai į priekį. Pagal šio sprendimo 13 straipsnį valstybės narės bus įpareigotos, spręsdamos tarp valstybinės bylas, pranešti apie tokių bylų buvimą. Aišku, jis turi patenkinti didė, e, kelis kriterijus ir Eurojustui pranešti apie tai, kad tos bylos yra sprendžiamos. Tokiu būdu mes sukursime papildomą vertę. Taigi informacijos pasikeitimas toliau lieka gyvybiškai svarbus Eurojustui. Taip pat, ponė Weber, jūs minėjote problemą susijusią su jungtinėmis tyrimų komandomis. Turiu gerų naujienų. Aš nenoriu Jums pristatyti tokio optimistinio, nepagristai optimistinio vaizdo, tačiau jungtinių e, tyrimo komandų skaičiai gerėja. Ir iki praėjusių e, metų per pastaruosius metus ar pusantrų jungtinių prie, e, tyrimų komandų atstovai turėjo tam tikrų įtarimų vienas kito atžvilgių, nes darbas buvo tikrai apkrautas biurokratija, tačiau žmonės pradeda priprasti prie bendro darbo tokiuose komandose ir jie mato, kad tai naudinga. Ypatingai, kadangi jungtinės priežiūros komandos gali paspartinti darbą tyriant bendras bylas ir taip pat gali remtis tarp, e, tarpusavio teisinės pagalbos instrumentais. Tikiuosi, atsakiau į jums rūpimus klausimus. Ponas Jegulinis klausė manęs apie Eurojusto vaidmenį. Mūsų sprendime yra konkreti nuostata, sakanti, kad kai reikia. Galima klausti Eurojusto apie teisės aktus, kurie yra svarstomi Europos parlamente ir dėl kurių komisija ir kiti pateikė pasiūlymų. Ir kai to reikės, mes prisidėsime ir dalyvausime Bruselėje vykstančiuose posėdžiuose. Konkrečiu atveju, kai kalbame apie Europos apsaugos orderį, tai jis nebūtų mūsų įprastinėje kompetencijoje, tačiau nuostata prisidėti visgi egzistuoja. Norėčiau sakyti ponui Bromsui dėl dvigubo baudžiamumo ir Europos arešto orderio. Kalbant apie šias 32 nusikaltimų kategorijas išvardintas Europos arešto orderyje ir pagrindų sprendime, kai išduodanti teisminė institucija priskiria nusikaltimą ar nusižengimą e, konkrečiai e, kvalifikacijai, kategorijai, daugiau nebėra reikalaujamo dvigubo baudžiamumo. Jeigu nusižengimas nepatenka į vieną iš kriterijų, tada reikalaujamas yra dvigubas baudžiamumas. Ir nu, e, ponas Adie Temera dėl jurisdikcijos konfliktų manęs klausė. Eurojusto patirtis yra tokia. jurisdikcijos konfliktus e, sprendžiantys e, žmonės koordinaciniuose susitikimuose yra tie, kurie savo, valdžio, savo valstybėse narėse turi teisę spręsti, ar e, reikia šitą klausimą nagrinėti valstybės narės lygmenių ar ne. Pateiksiu pavyzdį. Ispanijos sistemos tyriantis magistratas ar tyriantis teisėjas uh, būtų asmenys, su kuriais bendrautų Eurojustas ir jie priimtų sprendimus dėl jurisdikcijos konflikto ir nuspręstų, ar šita byla turėtų būti sprendžiama vienos valstybės narės ar kitos valstybės narės jurisdikcijoje. Ir kas dalyvautų tose koordinaciniuose sustikimuose ir spręstų, e, kon, e, jurisdikcijos konfliktus, o tuos asmenis, o tie asmenys ir, nus, e, ir būtų nuspręsta, kokiu lygmeniu tie asmenys, e, kokias galės tie asmenys turi spręsti šios, šios konfliktus valstybių narių lygmeniu. Dėkoju Jums už tai, kad pateikėte mums metinę ataskaitą ir atnešėte leidinį, spausintą leidmenį. Mes e, toliau sieksime bendradarbiauti su jumis. Ir dar norėčiau pateikti vieną pranešimą dėl naujų pranešėjų. Po koordinatorių susitikimo buvo paskirti tokie pranešėjai. Ponas Luhan dėl CVIN sistemos Tai yra kritinės infrastruktūros perspėjimo sistema. Ponas Fordžon, pranešėjas dėl vizų liberalizavimų e, teisės aktų e, Bosnijai ir Albanijai. Ir ponas Albrecht, Albrecht pranešėjas dėl ES ir Junktinių valstybių duomenų apsaugos susitarimo. tiek šiandien dabar, o toliau tęsime darbą po pietų trečią valandą. Ačiū.